Ja, wir haben nicht mitgeteilt, die Mitglieder, dass wir jetzt Syrien debattieren. Doch, doch. Haben wir extra mitgeteilt? Uh, uh, Rune, um, can you see if your coordinator, for example, comes for this uh, thing with Gilmer? Jesper, can you bit phone some well, members? I mean, you know, the minister is here. There's hardly yeah. anybody in the room. So it's a bit odd, huh? Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich zu unserer Sitzung heute Morgen begrüßen. Ponios ir ponai, sveiki susirinkę į mūsų posėdį. E, išklausysime tarybai pirmininkaujančio šalies įprastinę ataskaitą apie užsienio reikalų tarybos posėdį. Pas mus atvyko Airijos ministro pirmininko pavaduotojas ir užsienio reikalų ministras. Ir mes išgirsime apie tarybos posėdį dėl Sirijos. Mes žinome, kad ponas Gilmaras užtruks tiek pat pusvalandį pasiklausyti e, pranešimo apie Siriją. Taip pat e, šiandieną turėjome išklausyti pranešimą apie Pakistaną. Dėl mano paties pranešimo, tai šiandien jo nesvarstysime, man teks e, visą projektą perrašyti nes e, tarybos e, sprendimai e, turės poveikį mūsų bendram požiūriui. Aš nežinau, ar ginklų eksportas yra tinkama priemonė, nežinome, kokie gali būti tų ginklų galutiniai naudotojai, jie gali atsisukti prieš mus. E, matėme amerikiečius ginkluojant Talibaną, kad jie kovotų su rusais, bet paskui tie ginklai e, atsisuko prieš mus. JAV taip pat e, ginklavo Sadamą Huseiną, kuris paskui užpuolė Kuveitą, pasinaudodamas tais ginklais. Galimas dalykas, kad bus taip, kad nebebus Asado, bet Sirijoje valdžion atėjusios jėgos ne visada gali nulemti žmonių ten gyvenančių gerovės padidėjimą ir gali prasidėti mažumų medžioklėje. Norėtume matyti daugiau liberalizmo, o ne religinio fundamentalizmo. Sirijoje tad padėtis yra labai netikra ir nestabili. Ir dar vienas dalykas, e, sprendimas, e, kuris buvo priimtas, yra labai svarbus iš principo. Jis reiškia, kad ES daugiau nebeturi kompetencijos e, ginklų eksporto klausimais ir kad tie dalykai dabar vėl jau renacionalizuoti. O aš nesu tikras, kad toks buvo pirminis Junktinės karalystės tikslas, galbūt taip būtent ir buvo, galbūt ne Sirija buvo galutinis tikslas. <clears throat> Jeigu jie neketina per kitas dvi, e, kitus du mėnesius e, ginklų tiekti, tai tada, žinoma, jie galėjo pritarti kompromisui e, kad reikia palaukti Ženevos konferencijos. Taigi, tas sprendimas reiškia, kad ginklų tiekimo klausimas dabar e, nebe ES kompetencijos rytis, e, kad jis buvo renacionalizuotas. Britai bando tą kompetenciją renacionalizuoti, repatriatizuoti ir e, tiesą sakant, jie labai išmoniai pasinaudojo veto teisę ir pasiekė savo tikslą. Aš manau, kad kai kurie žmonės tą vakarą net nesusivokė, kas vyksta. Viljamas Heigas pačioj pradžioj pasakė, kad e, nėra klausimo dėl ES politikos, bet kalbama apie Britų interesus. Taigi jis apibrėžė visą tai kaip nacionalinį interesą ir sugebėjo rasti e, politinės erdvės manevrui tam, sprendimui primti. Aš manau, kad reikia jį pasveikinti, kad jis labai išmoningai sugebėjo mm, tą pasiekti. Man atrodo, Britams daugiau referendumo jau ir nebereikia, kadangi a, jie jau gali tokiu būdu pasiekti kompetencijų repatriaciją. Gal aš kiek ir ciniškai nuskambėjau, bet taip yra. Ir dabar steiksiu žodį ministrui. Dėkui pirmininkė ir ačiū už galimybę dalyvauti užsienio reikalų komiteto posėdyje ir informuoti jūsų komitetą apie užsienio reikalų tarybos posėdžio rezultatus. E, posėdis įvyko gegužės 27 dieną. E, kaip jūs ir sakėte, pirmininkė, e, darbo tvarkėje dominavo Sirijos klausimas ir sprendimas dėl ES sankcijų ateityje. Tame tarpe mm, ir sprendimas dėl ginklų embargo, e, prie ko aš grįšiu neužilgo. E, valstybės narės e, vieningai yra įsitikinusios, kad reikia ieškoti politinio sprendimo konfliktui užbaigti. ES pilnai remia Junktinių valstybių ir Rusijos iniciatyvą abi šalis susodinti prie dėrybų stalo e, birželio mėnesio komunikato pagrindu. E, taryba nusprendė, kad mes turime ir toliau dirbti su visomis suinteresuotomis šalimis, tame tarpe jungtinėmis tautomis, arabų valstybėmis ir specialiuoju įgaliotiniu Ibrahimiai. E, ministrai paragino e, abi e, konfliktuojančias šalis ieškoti politinio susitarimo. Konflikto pasiekmes Sirijai ir kaiminėms šalims taip pat atsispindi tarybos išvadose. Daugiau kaip 80 tūkstančių žmonių žuvo, pusantro milijono buvo priversti palikti šalį ES ir valstybės narės e, teikia humanitarinę pagalbą, jos apimtys dabar yra apie 700 milijonų eurų ir ji didėja. Kalbant apie sankcijas, valstybės narės nusprendė toliau taikyti ribojančias prie, e, priemonės kitiems 12 mėnesių be ginklų embargo. Taip pat e, valstybės narės įsipareigojo nacionalinėje politikoje taikyti visą eilę apsaugos priemonių, kai kalbama apie karinės technikos tiekimą. Taip pat nutarta, kad valstybės narės šiame etape e, karinės įrangos neteiks. Tokia pozicija bus peržiūrėta po dviejų mėnesių po e, vyriausios įgaliotinės ataskaitos apie padėtį ir e, priklausomai nuo to, kaip vyks vadinamasis Ženevos procesas. Taip pat vyriausiai galiotinė konsultuosis su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi prieš pateikdama savo ataskaitą. E, galvojama, kad e, birželio mėnesį bus e, gera proga peržvelgti e, E, JAV pastangas e, siekiant sureguliuoti konfliktą. Taip pat e, bus proga pažiūrėti, kaip įgyvendinamos tarybos gegužės mėnesio ir perėtų metų gruodžio mėnesio išvados. Užsienio reikalų taryba taip pat apsvarstė bendrąją užsienio ir gynybos politiką. E, tai leido peržvelgti, kas yra įvykę po vyriausios įgaliotinės gruodžio mėnesio ataskaitos. Susitelkėme ties e, civilinių krizių valdymu tarp kitų svarstytinų klausimų, e, buvo civilinių krizių valdymo procedūrų e, klausimai, e, bendrosios saugumo ir gynybos politikos misijų reikalai ir bendresnis požiūris. Išorės veiksmų tarnybos peržiūra taip pat bus svarbus elementas uh, vertinant, kaip yra įgyvenima bendroji užsienio ir gynybos politika. Vyriausioji įgaliotinė pateikė ataskaitą apie e, gegužės 15-osios e, konferenciją Malio klausimais, e, kur dalyvavo e, 108 delegacijos ir e, buvo prižadėta skirti Maliui 13 milijonų e, eurų. Bendras e, pagalbas paketas turėtų siekti 520 e, e, milijonų eurų. ES, Prancūzija ir Malis sutarė pateikti savo pasiūlymus, kaip geriausiai pasinaudoti tomis lėšomis. Taip pat ES pareiškė savo paramą um, pereinamajam planui paremti. Ministrai taip pat aptarė e, dialogo tarp Belgrado ir Prištinos e, būklę. Ta dialogą skatina Europos Sąjunga. Tikimasi, kad iki metų pabaigos e, bus išspręsti kai kurie dar likę klausimai, tokie kaip kad e, įstatymas dėl amnestijos ir policijos pajėgų reglamentavimo dalykai. Bruselėje tikimasi surenkti renginį Somalio klausimais, e, bus e, svarstomas Strateginis Somalio atstatymo planas tikimasi, kad e, tas e, darbas bus sėkmingas ir baigsis iki rugsėjo mėnesį. Pane pirmininkė, tiek norėjau pasakyti, atsakysiu dabar į klausimus, kuriuos norėtų užduoti komiteto nariai. Gracias, eh, gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ministrui, kad atvykote pas mus šį rytą, kad pristatė šios savaitės užsienio reikalų ministrų tarybos išvadas. Dėl Sirijos norėčiau pasakyti, kad tarybos išvados dėl to, kad um, atsižvelgta į valstybių narių politiką dėl uh, ginklų eksporto aišku, nebus labiausiai išlovinamos užsienio reikalų ministro tarybos išvados. Jūs kalbėjote apie tai, kad gali būti renacionalizuota, kad viena valstybė narė primeta savo poziciją taryboje, bet yra ir daugiau rimtesnių dalykų. Visų pirma, reikia kalbėti apie žūstančių žmonės Sirijoje Aišku, ministrų taryba yra labai susiskaldžiusi. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje iškilo techninių problemų. Ačiū pirmininkė. Taigi, kaip jau sakiau, gal kalbėčiau ne tiek, kad e, kiek svarbu yra, kad, pavyzdžiui, kai kuri bendrijos politika yra nacionalizuojama, pavyzdžiui, priekybos politika yra tokių mėginimų, ar dėl, nekalbėčiau ir apie tai, kad kažkuri viena valstybė narė primetinėja savo poziciją taryboje, aš labiau kalbėčiau apie tai, kad, kad kaip tragiška yra, kad žūsta žmonės Sirijoje ir Europos parlamentas tai yra pripažinę savo rezoliuciją, kurią patvirtino paskutinėje plenarinėje sesijoje. Mes visi suprantame, kad ES deda didžiulės pastangas, bet Taip pat reikia pripažinti ir išorės veiksmų tarnybos dedamas pastangas, nagrinėjant įvairias galimybės, kurias e, ministrų taryba turėtų nagrinėti tokių sudėtingų klausimų, kaip pavyzdžiui embargo dėl Sirijos. E, vis tik tai valstybių narių e, tas pasakymas, kad yra atsižvelgiama į valstybių narių poziciją, priimama įdomin, tai to nepakanka. Aš nenorėčiau pernelyg dramatiškai kažkaip apie tai kalbėti, bet vis tik tai noriu paklausti, kiek dar turi žūti žmonių, kad per, per tuos du mėnesius nuo dabar iki rūpiučio, kad kažkas pasikeistų, reikia atsižvelgti tai, kiek jau gyvybių yra prarasta. Ir pirmininkė, uh, kodėl mes taip ilgai laukiame, kodėl laukiame dviejus metus vien, kad būtų padaryta štai tokia išvada, kad yra mm, priimama domin valstybinarių pozicija. Jei būtų anksčiau imtasi veiksmų, gal būtų galima buvo išgelbėti kai kurias gyvybės. Ana Gomeš. Ministrė. Um... Ministrė. Kolega Salafranka kalbėjo labai diplomatiškai dėl tų dalykų kažkaip e, diplomatė pagal savo patirtį iš tikrųjų galvoju, kad tai yra baisus dalykai ir ginklai, visas tas nusavinimas, visą tai, kaip dirbama dėl Sirijos konflikto. Aš daugiau nieko nepasakysiu, aš manau, kad. Uh, Esu tikra, kad parlamentas išsakys aiškę poziciją šio klausimo dėl ginklų eksporto. Mes kalbame apie ginklus, kurie daugelie pasaulio šalių yra laikomi masinio naikinimo ginklais. Dėl Sirijos. Noriu paklausti, ar taryba analizavo galimybę sukurti kažką tai tokio visiškai bazinio, elementaraus, pavyzdžiui, kontaktų grupę kurioje dirbtų visos suinteresuotos šalis, e, penkios valstybės - Rusija, Kinija ypač. Ne vien tik tai mm, būtų keičiamas informacija, bet taip pat ir būtų ta bendra atsakomybė numatoma, kad visos tos šalis pasidalytų tą atsakomybę. Tai yra tai, kas buvo daroma ankstesnėse informa... E, situacijose, pavyzdžiui, Balkanų atveju, ko pasimokėme. Aš matau, kad dabar dėl Sirijos to nėra padaryta. Tai noriu paklausti, ar taryba svarstė, mm, kokiais būdais būtų galima mm, padėti toms, šal, toms e, pusėms toje mm, teritorijoje, pažiūrėjau, Sirijoje kažką padaryti, tarkim, kad e, mm, būtų ir pakantumas, ir dialogas, ir normalus valdymas užtikrintas ateityje. Aš Bijau, kad ir šioje srityje ES nepadarė net pačių elementariausių dalykų, ką mes turėjom pasimokyti iš ankstesnių krizių, o ši krizė daugeliu požiūrė daug rimtesnė. Ir, ir, ir dėl to, kad jos vieta yra tokia vidurio rytų pačioje širdyje ir dėl BSGP, pavyzdžiui, tos diskusijos aš gruodžio mėnesio taryboje, kitoje taryboje turėtų būti mm, patvirtinta jūrų saugumo strategija. Ar buvo kažkokių tai pamastymų, ką užsienio reikalų ministrai galėtų perduoti uh, gynybos ministram, pavyzdžiui, ar, ar galvojama, kad čia nėra jokių ryšių, ar, ar saugumas čia visiškai nesusijęs, jam visiškai nerūpi tai? Lamsdorf. Lamsdorf. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Ačiū pirmininkė. Galiu tik tai pantrinti tam, ką pasakė Ana Gomes, tai tikrai baisi diena buvo bendros saugumo gynybos politikos um, kontekste ES. Iki to sutikimo ministrai iš įvairių šalių tai per televizorius buvo rodomi, sakomi, kad reikia išsaugoti ES vienybę tam, kad ES būtų vertinama rimtai tarptautinėje arenoje, kad iš tikrųjų įtikinamai viskas atrodytų, bet ES tikrai nebus rimtai vertinama kitų partnerių, jeigu pati ES savęs nevertins rimtai. Tokia yra situacija. Pirmininkas paminėjo Britų poziciją, Britų pozicija buvo visiškai aiški nuo pat pradžių. Londonas nenorėjo, kad tęstųsi embargo. Ir kadangi yra vienbalsiškumas šiais klausimais taikomas, tai yra sutarties laida, aišku, Didžioji Britanija turėjo galimybę primesti savo valią kitoms šalims. Mane stebina tai, kad Prancūzija prisijungė prie Didžiosios Britanijos, bet panašu, kad čia yra tam tikra tokia tendencija, kad Europoje yra tokių nemalonių nuotaikų bendrai ir yra tokia oportunistiškas bendradarbiavimas su Britais, kuomet kažkuriai šaliai tai yra naudinga, pavyzdžiui, kad ir mano paties šaliai, kuomet yra naudinga, pavyzdžiui, dėl ES biudžeto apkarpimo Vokietija mielai bendradarbiauja su Didžiaja Britanija, kiti, aišku, dėl to yra labai nepatenkinti, bet taip pasiteisina. O pavyzdžiui, kai eina kalba apie užsienio reikalus, prancūzai bendarbiavo su britais, visi kiti nelaimingi, bet britai turbūt patenkinti. Aš sakau, gal tai ne, neciniška, o tiesiog konstatuoju faktą, kad ES visiškai nevertina savęs rimtai pati. Taip pat manau, kad Britų pozicija uh, galbūt buvo paremta informacija dėl paties konflikto aspektų, bet uh, man sunku įsivaizduoti, kai Britų nacionaliniai interesai taip smarkiai nukryptų nuo to, uh, ko būtų galima norėti dėl Europos interesų. Argi nėra bendras interesas rasti politinį sprendimą, kuris iš tikrųjų sutaikintų visą regioną ir užkirstų kelią tam konfliktui plisti į kitas šalis, padėtų Turkijai um, su, tikrai užtikrinti, kad Sirija po konflikto būtų stabili. Ar tai nėra bendras Europos interesas, kuris būtų vienodas su Britų interesu? Man tikrai būtų įdomu iš jūsų, ministrė, išgirsti, ką Britų delegacija išryškino kaip jungtinės karalystės interesus, kurie buvo tiek skirtingi nuo ES interesų, kad iš tikrųjų suskiltų ta europinė vienybė. Mm, čia mano pozicija būtų tikrai kitokia nei pirmininko. Ir čia ne pirmas kartas, jau gal trečias kartas, kai artimiausiai kaiminystėje yra tokia labai rimta situacija, kai ES pasirodo yra visiškai nepajėgi veikti dėl to, kad yra tokio, tokio nacionalinio kietakaktiškumo, pavyzdžiui, dėl Libijos. Junktinė karalystė ir Prancūzija um, judėjo prieki pasakė, visi kiti vilkosi iš paskos, dėl malio visi vilkosi, o tik kol prancūzai kažko nepadarė. Dabar um, dėl Sirijos Didžioji Britanija skaldo Europos Sąjungą. Aš siūlyčiau atšaukti gruodžio vadovų sutikimą arba bent jau pakeisti temą, kodėl vadovų taryba turi kalbėti apie bendrą saugumo gynybos politiką, jeigu tai yra taip paviršutiniška ir visiškai neveikianti politika. Jeigu valstybių virsybių vadovai nori išvaistyti pinigus, tai e, mokesčių mokėtojų, tai yra jų reikalas, bet jie turi už tai atsiskaityti, nes iš tikrųjų rezultatų parodyti jie negali. Herr uh, Watson. Nee, nein, nein, nein, Herr Danjean. Danjean. Oui, monsieur, monsieur le Président, merci. Ačiū pirmininkė. Mm, tikrai. Uh, Visi kolegos piktinasi tiek dėl formos, dėl, dėl turinio šį rytį ir aš manau, kad tikrai tie sprendimai, kurie buvo priimti, yra patys blogiausi, kokie galėjo būti priimti. Niekaip nesuprantu, kokia buvo logika, kodėl panaikinti reikia ginklų embargo. Tai yra tik tai toks pusinis sprendimas, tarsi tik tai sąžiniai nuraminti. E, ginklų embargo panaikinimas, jeigu įvertinant visus terminus, visą įgyvendinimo procedūrą, tai yra tikrai pusinė tokia priemonė, kuri tikrai nieko realiai nepadės pagelbėti situacijai. Visi suprantame, aišku, alternatyva aiški, arba mes įsikišam karinėmis priemonėmis masiškai, kad sustabdytumėm žudynės, arba mm, bandome diplomatinius sprendimus. Tai yra baisios alternatyvos, aišku, žiūrint į tai, ką mes matome, kad kasdien, bet realistiškai vertinant, diplomatiškai vertinant, tai yra vienintelė alternatyva. Ir aš žiūriu e, kitus konfliktus, kas buvo daroma, ypač Balkanų šalių atveju. Aš puikiai prisimenu situaciją Bosnijoje. Irgi stebėjome kasdien žudynės ir, ir politika buvo. Uh, tai buvo lift and strike politika. Ir ką čia, ką mes matome? Lift and okur strike ir uh, konfliktas gali turėti tikrai baisius uh, iškreiptus padarinius ir prieš mus pačius ir, ir, ir, ir Libanė, ir um, Golano aukštumose. Kas bus, tai katastrofiška bus paėtis ir aš galvoju, kad uh, po dešimties valandų diskusijų Ženevos konferencijos aptarimo visą tą politiką, ką mes žinome daug mėnesių ir štai Iš tikrųjų, verda tos diskusijos to klausimu, bet Europoje nieko nėra padaryta. Tai ar reikia su Asadu diskutuoti, jeigu mes norime politinio sprendimo, reikia diskutuoti su visais. Aš neįsivaizduoju, kaip kitaip galima tai padaryti. Toliau klausimas, ar reikia pakviesti Iraną. Čia labai svarbus klausimas, kylant iš šiandien, galvojant apie realų dėrybų poveikį. Vietoj to mes matėme 11 valandų buvo kalbama tik tai apie tai, kaip išgelbėti savo reputaciją situaciją, kaip nuraminti savo sąžinę už menkutę kainą iš, išoriai, tai tikrai, man atrodo, piktinanti situacija. Ačiū. Ponas Tanakos. Dėkoju pirmininkė. Aš nekalbėsiu Britų vyriausybės vardu tačiau e, priklausau tai partijai, kuri priklauso koalicijai, taigi mano požiūris yra panašus į Britų vyriausybės. Aš gerbiu tą, ką pasakė grafas Lamsdorfas. Tikrai kalbant apie Lisabonos e, sutartį, e, galbūt buvo padaryta klaida numatyti vienbalsiškumą priema sprendimus e, užsienio politikos atžvilgiu. Britai ir prancūzai yra didžiausios karinės valstybės ES ir tikrai Britų vyriausybė teisingai priemė sprendimą, siūlydama panaikinti ginklų embargą. Ir aišku, toks sprendimas buvo priimtas apgalvojus visą situaciją. Akivaizdu, kad mes nenorime, kad toliau būtų žudomi žmonės ar kad būtų suskaldyta ES, tiesiog mes norime, e, kad e, būtų iškirstas kelias e, konfliktui Sirijoje ir būtų padėtas taškas civiliniam konfliktui. Mes nenorime, kad Rusija, Kinija ir Hezbollah toliau skatintų konfliktą. Mūsų užsienio reikalų ministras aiškiai pateikė savo poziciją ir apie Siriją, ir apie Sirijoje veikiančius teroristus. E, dabar dėl SAD e, ir kodėl ES anksčiau negalėjimtis veiksmų apginkluodama e, sukilėlius. Aš norėčiau paminėti, kad buvau susitikęs su Sirijos sukilėliais, jų vadovu ir gavau informacijos, kad jie jokių ginklų iš užsienio negauna. Ir aišku, jeigu mes nuspręsime tiekti ginklus Sirijos sukilėliams, reikėtų organizuoti ginklų naudojimo e, stebėjimo e, kažkokias misijas e, Mes e, baiminamės, kad e, jeigu mes tieksime ginklus sukilėliams, tam tikra e, ginklų dalis atiteks priešingai stovyklai. Taigi kyla klausimas, kaip mes stebėsime situaciją, kad ginklai patektų būtent sukilėliams. Ačiū, sako ponas Šolcas, kalbėsiu vokiškai. Mm. Galiu sakyti, kad įvykiai manęs nenustebino. Manęs tikrai visą tai nešokiravo, kad um, taryba tiesiog um, negali apsispręsti dėl um, to, kokį sprendimą reikia priimti. Lisabonos uh, sutartis uh, dėja verčia uh, užsienio reikalų politikos rytyje valstybėms narėms primdinėti sprendimus atskirai, kaip parodo Sirijos atvejais. E, valstybės narės gali laikytis e, skirtingos pozicijos, kokia turėtų būti bendros saugumo ir gynybos politikos forma. Galima prieštarauti ir kariniams veiksmams. Tačiau dabartinė situacija tik tai parodo, e, kaip ES tvarkosi su sprendimų prieimimu bendros saugumo ir gynybos politikos kontekste. Kalbant apie gruodžio mėnesio e, vadovų tarybą, jeigu bendra saugumo ir gynybos politika dominuos e, darbo tvarkėje, tokiu atveju valstybės narės ir vyr e, įgaliotinė turi išdėstyti aiškiai savo poziciją, kaip yra elgiamasi su bendra saugumo ir gynybos politika. Piliečiai turi aiškiai suprasti, kaip yra formuojami formuojama bendra saugumo ir gynybos politika. Antraip, jeigu mes e, elgsimės kitaip, e, visi sprendimai bus priimami už uždarų e, durų, o tokia strategija yra netinkama ir mm, neigiamai paveiktų taip pat ir ES patikimumą. Aš norėčiau užduoti klausimą, kodėl E, dėl viso e, pabėgėlių klausimo aiškios pozicijos neišgirdome. Ponas Salafranka kalbėjo apie tai, kokį poveikį konfliktas turi paprastiems piliečiams Sirijoje, taip pat ir visame regione. Aš laikausi nuomonės, kad ES turėtų e, pateikti aiškę deklaraciją, kuria paremtų pabėgėlius ir imtųsi kažkokių humanitarnių veiksmų jų atžvilgių. Dėkuoju. E, prašome, ponas Gilmoras. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, e, turime kalbėti apie konfliktą pačioje Sirijoje apie jo mastus. E, galbūt e, dabar mūsų skaičiai nėra realistiški. Mes sakome, kad 80 tūkstančių žmonių e, žuvo ir pusantro milijono žmonių šiuo metu yra pabėgę iš Sirijos į Turkiją, Jordaniją ir gyvena pabėgėlių stovyklose. Tai yra daug didesni skaičiai nei pradžioje mes tikėjomės. Šešiems milijonams žmonių reikia humanitarnės pagalbos. Kai prasidėjo diskusijos šį rytą, kiek žmonių žuvo per tą laiką Sirijoje, kiek žmonių prarado savo e, būstus. Man atrodo, ponas Danžan e, kalbėjo apie šiuos dalykus ir iškėlė štai kokį klausimą, kaip mes reaguojame į krizę. Ar reikia imtis karinių veiksmų, bet kokią formą, kad būtų galima užkirsti kelią žmogžudystėms. O galbūt reikėtų e, toliau eiti diplomatiniu keliu. Europos Sąjunga e, pasirinko štai kokį kelią. E, taikus politinis krizės sprendimas. Būtent dėl tos priežasties ES rėmė Ibrahimi procesą ir taip pat prieš tai įgyvendintus procesus. Ir būtent dėl tos priežasties e, pirmadienio tarybos išvadose yra e, remiama Junktinio Amerikos valstijų ir Rusijos iniciatyva, taip pat ir Ženevos 2 konferencija. Ana Gomes kalbėjo apie tai. Gal reikėtų sukurti kontaktų grupę. Pagal Ženevos procesą buvo sukurta atitinkama grupė, e, ją sudarė 10 šalių ir ES atstovai. Ši grupė vėl iš naujo pradės darbą e, po Ženevos 2 konferencijos. Vyr įgaliotinė taip pat ir JAV atstovai nuolatos bendradarbiauja su skirtingomis šalimis ir be abejo su jungtinių tautų atstovais. ES yra didžiausia donorė e, teikianti humanitarinę pagalbą, taip pat ir parama pabėgėliams. Apie tai kalbėjo e, ponas Šolcas. E, pabėgėlių e, humanitarinę situaciją. Galiu sakyti, kad tarybos išvadose nekalbame vien tik tai apie sankcijas ar ginklų embargo. E, trijų puslapių išvadose yra konkrečiai kalbama apie humanitarinę krizę, apie tai, kas atsitinka su pabėgėliais ir taip pat apie pastangas, kurias deda ES, kad būtų galima sutvarkyti situaciją. 800 milijonų eurų šiandieną yra skirta e, šiam tikslui. 700 milijonų eurų jau yra asignuoti. Toliau dėl ginklų embargo. Apie tai kalbėjo ponas Lamsdorfas kad e, dėl Sirijos sprendimą reikia priimti vieningai. Tuo tarpu pirmadienį e, buvo kalbėta apie sankcijas ir jų e, tolesnį taikymą. Embargo galiojimas baigs galioti šį penktadienį, jeigu nebus pratestas būtent ginklų embargas nustos galioti. Tačiau sprendimą dėl ginklų embargo turi priimti valstybės narės vieningai. Taigi e, valstybės narės vieningai sutarė taikyti ir toliau sankcijas Sirijai, e, kurios yra ekonominio ir kitokio ribojančio pobūdžio. Tačiau dėja e, nebuvo priimtas vieningas sprendimas dėl ginklų embargo tolesnio taikymo. Dėl tos priežasties E, taryba e, turėjo apsispręsti, ar įmanoma e, sustarti dėl kompromiso, pakeisti kažkaip bent iš dalies ginklų embargą. Mes sutarėme, ar, pažiūrėjau, toliau netaikyti ginklų embargo ir leisti valstybėms narėms pačioms toliau apsispręsti dėl tolesnių veiksmų. Taigi, taryba sutarė dėl deklaracijos pagal kurią valstybės narės e, priėmė įsipareigojimą laikytis e, nustatytų deklaracijoje sąlygų, kurios yra taikomos ginklų tiekimui. Viena iš tų sąlygų yra štai kokia. Ginklų tiekimas e, bus tik tai skirtas Sirijos nacionaliniai koalicijai Taigi, iš esmės, mes nekalbame apie ginklų tiekimą apskritai ir suprantu tai, ką pasakė kai kurie komiteto nariai, e, kaip mes kontroliuosime ginklų tiekimą, kam jie atitenka. Iš esmės, mes norime, kad ginklai būtų skirti civiliams piliečiams atge, ap, e, apsaugoti ir, aišku, reikės numatyti kažkokius saugiklius, kad tie ginklai nebūtų neteisingai panaudojami. Uh, Valstybės narės taip pat e, įvertins eksporto e, licenzijų taikymą kiekvieno atveju atskirai ir vadovausis tais kriterijais, kurie yra nustatyti e, tarybos bendroje pozicijoje 2008 metais. Būtent tada buvo nustatytos taisyklės dėl karinės technologijos eksporto. Na ir galiausiai buvo priimtas e, susitarimas, kad šiuo metu valstybės narės netieks ginklų. Aš suprantu šį įsipareigojimą, kad e, mes nekalbame apie kažkokį laiko terminą, e, kuris reiškia, kad jau nuo pirmos, pirmos rūpjūčio bus galima tiekti ginklus. Tikrai taip nebus. Tiesiog mes norime suteikti laiko Ženevos procesui įgyvendinti. Būtent aš taip suprantu visą situaciją. Diskusijos buvo ilgos ir mes nekalbėjome, jos tose diskusijose nedalyvavo jokio šalies nacionaliniai interesai. Tos diskusijos tiesiog buvo mm, skirtos bendrai pozicijai suformuoti. Ir galiu sakyti, kad tose diskusijose kažkokie nacionaliniai interesai tikrai nedominavo. E, buvo sakyta, kad e, siekiama suformuoti bendrą poziciją. Tačiau dėja e, vienbal, vieningo sprendimo dėl ginklų embargo panaikinimo nebuvo. Todėl mes parengėme labai stipres politinės išvadas dėl Sirijos, e, kuriuose yra nurodyta ES pozicija dėl pačio proceso, dėl politinio konflikto sprendimo, dėl humanitarinės pagalbos. Taip pat buvo parengta ir tarybos deklaracija dėl ginklų embargo. Yeah, let me just. Want to move, or not ready. Yeah, just uh, because um, a couple of uh, speakers. Uh... Keletas uh, parlamentarų klausė apie diskusiją dėl bendrosios saugumo ir gynybos politikos. Iš tikrųjų, ta diskusija. Uh, turėtų toliau vykti gruodžio e, taryboje, vadovų taryboje. E, nemažai tokių diskusijų jau yra įvykę ir iki gruodžio tarybos jų bus dar daugiau. O pirmąjį mes susitelkėme ties e, šios politikos civilinę dimensiją, bet kaip aš ir sakiau, bus dar nemenkai diskusijų šiuo klausimu ir konkrečiai dėl jūrų strategijos. Tai be jokios abejonės yra e, svarbus lygties elementas e, šių, šio mėnesio taryboje. Apie tai nebuvo kalbėta, bet esu įstikinęs, kad tolesnė, tolesniuose posėdžiuose klausimas bus aptarinėjamas. Order, Mr. Chairman, I asked about Hezbollah. Dėl darbo tvarkos, ponė pirmininkė, aš e, klausiau dėl Hezbollah. Pirmininkas, uh, ponas Gilmoras, ne, Hezbollah klausimas pirmanį nebuvo aptarinėjimas. Dabar žodis ponai Pansėriai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponas e, Salafranka, kuris sako, kad tarybos priimtas sprendimas tikrai negali būti šlovinamas ir negalima jos veikinti. Aš laikausi nuomonės, kad tai yra e, politinio, e, politinio mainavimo rezultatas. Ir tai rodo, kad e, ES e, na, leidžia dabar pasirinkti, kaip e, ar prisijungti ar ne prie bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo, kaip e, dažniau, pavyzdžiui, buvo galima pasirinkti opt-out galimybę kitose politikose. Aš laikausi nuomonės, kad mes nesugebame užkirsti kelio e, konfliktui ir taip pat, jeigu bus tiekiami ginklai, E, sukilėliams, e, mes tiesiog sukelsime chaosą, nes negalėsime užtikrinti, kad tikrai ginklai pasieks e, tuos žmonės, kuriems jų reikia. Ir galiu sakyti, kad tarybos išvados jau sulaukė Rusijos reakcija, kuri sako, kad Asadui ketina tiekti S-300 raketas ir tai bus kaip ir atbaidimo priemonė kitiems kištis į Sirijos E, vidinius reikalus. Aš laikausi nuomonės, kad reikėtų pasaky, pasakyti porą žodžių ir apie pabėgėlius. E, norėčiau sakyti, kad na, puikiai padirbėta užsienio politikoje siekiant taikos. Per keletą valandų vakar mes e, pamatėme, kiek, kad konfliktas Sirijoje gali būti perkeltas į pasaulinį lygmenį. E, ir aš laikausi nuomonės, kad jūs ES įgyvendinami ne va tai bendrą užsienio politiką, negalvojate apie viso to pasakmes, galvokite apie Ženevos antrą, antrąją e, konferenciją ir kaip jai turėtumėt e, pasirenkti. Taip pat norėčiau kreiptis į komiteto pirmininką. Galbūt uh, šiame komitete reikėtų na, organizuoti kažkokį e, renginį, kuriame būtų kalbama apie bendrą, žem, apie bendrą užsienio politiką Europoje, apie jos vaidmenį, nes man atrodo, kad laikas, laikas pradėti rimtai galvoti apie bendrą uh, užsienio politiką. Uh, Ir pakviesti tą renginį tiek komisijos, tiek tarybos atstovus. You, Chairman, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, nekartosiu kolegų išreikšto susirūpinimo, bet uh, aš manau, kad uh, kaip ir euro krizė, uh, krizė, apie kurią kalbame, niekad nebuvo taip aiškiai apčiuopiama. Mes kasdieną matome, kad vyrauja pats blogiausias scenarius, tokia tendencija. E, matome įvykius e, Libane, jūs e, taip pat sakote, kad nebuvo diskutuojama, ar Hezbollah organizacija turėtų būti įrašyta į teroristų sąrašą. Taip pat mes žinome, kad e, Rusija sureagavo iš kart e, po jūsų sprendimų, nuspręsdama e, modernius ginklus tiekti Sirijai. Buvo taip pat kalbama apie tai, kad daug pinigų Sirijai yra pažadėta, bet jie nėra pervesti, tad ne viskas yra daroma siekiant patenkinti humanitarnės krizės poreikius. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tuos dalykus. Arvoisa puhemies. Pane Jakonsarė. Pone pirmininkė ir pone ministrė, du klausimai. Visų pirma, dėl ES pozicijos mes visi žinome, kad ES e, pralaimėjo jei kalbėsime apie jos galimybę daryti įtaką tarptautiniu mastu, pralaimėjo dėl dabartinės ekonominės krizės. E, tad aš noriu paklausti, kaip tie sprendimai, kurie buvo priimti, e, sumenkina mūsų poziciją. Dabar dėl e, prekybos Ar yra kažkokių priemonių, kurios užkirstų kelią tam, kad ginklai patektų, kad ginklai nepatektų Asado režimui? Ar yra tokių priemonių? Um. Ponas Gilmaras. Manau, kad yra svarbu mums suvokti. Pirmiausia, kad e, sprendimas, kurį reikėjo pirmąjį priimti, buvo sprendimas dėl sankcijų atnaujinimo, tame tarpe ir ginklų embargo atnaujinimo. Ir kaip aš minėjau, nebuvo vieningai apsispręsta atnaujinti ginklų embargą bendrai, e, bet būtent taip priminėjami taryboje sprendimai dėl užsienio politikos. E, sutartis labai aiškiai apibrėžia, ką mes galime daryti ir ko negalime. E, mes turime savo požiūrius apie tai, ar turi būti ginklų embargas, ar jis turėtų tęstis visa apimtimi, ar kažkaip būti pakeistas. Bet e, vieningas sprendimas negalėjo šio klausimu būti priimtas. E, kitas dalykas, kurį taip pat turime suvokti, yra tai, kad mums reikia pripažinti tai, dėl ko buvo sutarta taryboje ir kokia buvo ten priimta pozicija. Tai yra, paremti Ženeva 2 procesą, dirbti siekiant, kad jis būtų sėkmingas, kad visos šalis, kurios turi dalyvauti, dalyvautų, kad tai e, netaptų vienos dienos stebuklu, o būtų tikras procesas, vedantis prie politinio sureguliavimo ir, ir atneštų tai, kas ir jo žmonėms. E, Greta to turime pabėgėlių, humanitarinę situaciją. Pone Šalkė e, klausė apie galimybę konfliktui sklisti į kaiminį regioną, apie tai buvo kalbama, e, tai labai rimta problema, daug pabėgėlių dabar yra Libane, Turkijoje, Jordanijoje. Jie ten e, gyvena sunkiomis sąlygomis, man pačiam teko matyti, e, kaip valdoma situacija Turkijoje, ji gerai valdoma, bet labai įtempta dėl įvairiausių priežasčių, kurios yra visai suprantamos. E, pirmąjį ryte turėjau galimybę apie tai padiskutuoti su uh, užsienio reikalų ministru Devatulu. Uh, per asociacijos susitarimo posėdį. Taigi tie dalykai buvo svarstomi. Klausimas dėl to, ar yra mm, kažkokie būdai ir kas atsitiks, e, kai tos valstybės, kurios masto apie ginklų tiekimą mm, ar ne paklius tie ginklai Asado režimui. Turiu pasakyti, kad e, ne, nėra tokių būdų iš 28 valstybių, gal 25 nė nemano pradėti tiekti ginklus. O tos, kurios masto apie ginklų tiekimą, turės užtikrinti e, tas sąlygas, laikantis e, sąlygų režimo, visų pirma privalės laikytis tarybos sprendimo dėl e, ginklų eksporto 2008 e, metų sprendimo. ES nenumato visiškos laisvės ginklų eksporto srityje, yra taisyklės ir principai, jie nustatyti 2008 metų sprendime ir tos taisyklės vis dar galioja. E, deklaracijoje, dėl kurios buvo sutarta pirmadienio vakare, visos valstybės narės e, sutarė, kad laikysis tų sąlygų. Kas norėtų e, pastudijuoti e, tas sąlygas, e, pamatytų, kad tie principai yra gana griežti. Na ir e, kad ginklų galimas tiekimas Sirijoje yra gana ribotas. E, taip pat e, visiškai aišku, kad valstybės narės, kurios masto apie ginklų tiekimą, e, yra įsipareigosios tai daryti tik tai opozicijos pajėgoms ir tik tai civilių, civilių apsaugai, gynimui. Apskritai, kalbant apie pirmadienio išvadas, e, tai jos visų pirma e, yra svarbios e, Sirijos žmonėms, kurie dabar turi egzistuoti baisiomis sąlygomis. Ir iš tikrųjų savo pastangas dabar turėtume sutelkti tam, kad prasidėtų Ženeva 2 procesas, panaudoti ES išteklius teigiamai, užtikrinti, kad visos šalis, kurios turi ten dalyvauti ir atvyktų, užtikrinti, kad tas procesas nebūtų vien tik tai vienadienis renginys ar vienkartinė konferencija, bet kad nuo to tikrai prasidėtų procesas, e, kuris atvestų prie sureguliavimo ir taikos Sirijos žmonėms. Ir man atrodo, kad žvelgiant į ateitį būtent uh, į tai e, užsienio reikalų politika ES bus sutelkta ir turėtų būti sutelkta. Dėkui. Ačiū. Manau, kad galime dabar su generaliniu sekretoriumi pratesti. Ich äh, möchte auch nochmal eine Frage des. Norėčiau pakartoti klausimą generaliniam sekretoriui dėl tolesnių procedūrų, mm, dėl ginklų eksporto, kaip galime išvengti precedentų. Taip galime išvengti, kad tai, to, kad tai nebūtų išbraukta iš viso iš ES sankcijų. Ar kokių nuomonių tuo klausimu? Very, very briefly and to add to what Labai trumpai, pratesiant tai, ką tik pasakė ministras, aš galiu suprasti jūsų jausmus, jūs esate ne vienintelė ir pačioje taryboje daugam kilo tokių jausmų, bet manau, kad reikia Mm, teisingai pažiūrėti, tai tai yra ginklo embargo panaikinimas, tai tiesa yra suteikiama valstybėms narėms teisė, tačiau dėl Sirijos krizės mes neatsisakome visų ginklo embargo sprendimų, kurie yra buvę priimti um, europinių lygmenių per daugelį metų. Ministras tik para, padarė nuorodą į 2008 metų bendrą poziciją ir Elgesio kodeksą, pasiskaitę jūs tikrai uh, pamatysite, kokie yra principai, kokios yra taisyklės, tai daro įspūdį iš tikrųjų, uh, galvojant apie visą tą klausimą dėl ginklų ir ginkluotės. Uh, aišku, Sirijos atveju tai yra gan svarbu, Sirijos atveju, nes ginklų embargo yra um, panaikintas ir dabar gražintas nacionalinės politikos lygmenį. Taigi dabar nacionaliniai teismai uh, spręs prireikus, ar laikomasi ar ne ginklų kodekso, jau dabar nebes lygmenių ta, ta, tas sprendimas daromas, bet niekas netrukdo ES e, kitą kartą, jeigu kri, vėl kiltų krizė, priimti sprendimą dėl embargo, jeigu 27 valstybės narės sutartų. Ir rytoj gali būti taip, kad ginklo embargo bus pritaikytas kitoje pasaulio vietoje. Tai yra visiškai įmanoma. Uh, nebuvo sprendimo priimta, priimto pirmadienį kuris pasakytų, kad nuo dabar visa tai, kas susijęs su ginklo embargo, jau nebepatenka į bus sritį. Ne, tai buvo tik tai griežtai dėl Sirijos ir nieko daugiau. Toliau, kodėl tas politinis toks pareiškimas buvo toks svarbus. Net jeigu mes nusprendėme, net jeigu ir buvo nuspręsta, uh, dėl Sirijos. Uh, Mm, leisti gražinti ginklų embargo į nacionalinį lygmenį, renacionalizuoti, kaip sakė pirmininkas, mm, vis tik tai yra labai daug svarbių saugiklių dėl to, kad tai, ką aš paminėjau jau tik, kad reikia laikytis Elgesio kodekso. Antra, kad ginklai bus pristatomi tik tai Sirijos koalicijai ir tik tai civilių gyventojų apsaugos tikslais. Mm, na ir galiausiai turi būti garantijos dėl galutinės paskirties paskirties vietos ir galutinio vartotojo tų siuntų, tų to pristatymo. Toliau politiniam pareiškime, ką matėte, visos valstybės narės pareiškė, kad šiame etape jos neturi ketinimų tiekti ginklus. Ir galiausiai dar bus, da, da, dar ir toks peržiūros punktas numatytas tame politinėme sprendime iki Liepos pabaigos, dar ministrai sugrįž prie to klausimo. Kodėl iki Liepos pabaigos? Todėl, kad laukiama, kaip toliau vystysis Ženevos procesas. Niekas nežino Liepos pabaigoje, kokia bus situacija. Jeigu um, Ženevos procesas sėkmingai judės, uh, jei tai pavyks, jeigu tai judės reikiamą linkmę į priekį, tai gali būti, kad bus ir kitokių sprendimų priimta mm, valstybių narių. Taigi, net jeigu mes visi sutinkame, kad tai nėra pats gražiausias Europos istorijos puslapis, vis tik tai nereikėtų iš karto griebtis, na, pristatinėti dramatiškus padarinius, dramatiškas išvadas, nes man atrodo viskas yra daug sudėtingiau, kompleksiškiau, nei galime įsivaizduoti. Aš pacituosiu tą, ką aš vakar perskaičiau spaudos pranešime, man atrodo, vieno tikrai išmintingo Europos istorijos stebėtojo, kuris pasakė, ką užsienio reikalų ministrai sugebėjo sugebėjo padaryti pirmanio vakaro, buvo retas pavyzdys to, kad europiečiai pripažino, kad jie nesutinka, nesutarė tarpusavę. Tačiau vis tiek jie sugebėjo žengti į priekį. Ir man atrodo, kad tai yra tikrai įdomus pastebėjimas. Jei leisumėt, aš patarčiau um, prieš darant kažkokius pareiškimus, vertinant tai, kas buvo padaryta pirmąjį, pažiūrėti visų pirma į tai, kokia buvo vienintelė kita galimybė po 12 valandų diskusijų likusi mums kai supratome, kad nuomonės susiskaldė, kad negalime sutarti dėl reikalas mės. Vienintelis kitas variantas įmanomas buvo toks, kad visas sankcijų paketas būtų panaikintas ir tuomet šeštadienio e, rytą būtų tokia situacija, kad iš viso jokių sankcijų Sirijai nebeliktų. Tai tokia vienintelė alternatyva buvo, todėl ir buvo priimtas toks sprendimas, kuris buvo vienintelis patenkinamas. Tai bent jau uh, tokiu būdu išlaikytas tam tikras toks jausmas, kad judama į priekį. Tai pirmininkė dar pabaigai norėčiau pasakyti, jeigu pažiūrėtumėte į tas išvadas, uh, Mm, kurios buvo patvirtintos tuo pat metu, jeigu atidžiai įsiskaitytumėt, pamatytumėt, kad yra tikrai daug veiksmų, daug gairių um, ten numatyta dėl visų tų klausimų, ką jūs klausite dėl Jordanijos poveikio Jordanijai, dėl pabėgėlių, dėl laikinos apsaugos dėl humanitarnės pagalbos, civilinės pagalbos ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi visais tais klausimais judame į priekį ir mm, turime judėti į priekį mm, gal, su tuo procesu, stengiantis užšaukti nuo Ženevos konferenciją. Visos diplomatinės pastangos yra dedamos, mes kalbamės ir su jungtinėmis tautomis, ir su Rusija, ir su JAV, su įvairiais partneriais. Ir mm, Iki pat Ženevos konvencijos tai bus daroma. Aš esu tikras, kad tikrai tai bus tik, sėkmingas procesas. Ana Gomiš? Aš pasižymėjau atidžiai visą tai, ką mm, pasakėte, bet man atrodo vis tiek turime mm, žiūrėti į tą pranešimą, kurį tik Fete patvirtinom, kurį, apie kurį žinote, aš manau, dėl Elgesio kodekso ginklo eksporto įgyvendinimo. Manau, įvertinant e, tuos nuomonių susiskalimus su užnereikalų ministrų taryboje, mes turėtumėm dar kartą sugrįžti prie to pranešimo turinio ir jį peržiūrėti. Man atrodo, mes, kaip parlamentas, turime pasiūsti labai aiškę žinę. Galbūt yra ir toks um, geresnis interpretavimas, kurį štai tik um, sekretorius mums pristatė, bet man atrodo galima ir neigiamai aiškinti tai, kad, kad tai yra tikrai žingsnis atgal, vertinant mūsų bendrą poziciją dėl ginklų eksporto. Ir tai gali turėti mm, rimtų pasiekmių Sirijoje, bet dar rimtesnių e, e, darinių tai gali turėti už Sirijos ribų, aš manau. Todėl mes turime sugrįžti prie to klausimo ir dar kartą peržiūrėti, ypač prie to um, pranešimo. Aš noriu ambasadorius paklausė to pats, ko klausiau pana Gilmoro. Tikrai vienas dalykas yra Ženevos konferencija, Ženevos veiksmų grupė, bet kitas dalykas yra Jungtinių tautų saugumo tarybos ar jungtinių tautų kontaktų grupė, normali kontaktų grupė, kur būtų ir mes būtumėm atsakingi, ir kiti draugai kartu dirbtų, kad ir Rusija, ir Kinija, kurios vetuoja prasmingus sprendimus saugumo taryboje, tikrai ypač dėl atsakomybės užtikrinti apsaugą, kad jos irgi pradėtų bendarbiauti ir prisimtų joms tenkančią atsakomybę už šio, šį procesą. Aš noriu paklausyti, kodėl tai nepadaryti dėl, Siri, dėl Sirijos. Mes turėjom pasimokyti iš priorities. Aš jeigu um, tik tai ambasadorių Ibrahimį minime, tai nieko, jis nieko negali padaryti. Mes matėme tai iki šiol. Mažai ką gali padaryti. Bet jungtinių tautų saugumo tarybos ar jungtinių tautų kontaktų grupė galėtų būti taip kažkas padaryta, tikrai galėtų sustiprinti Asadą. Libija galiausiai. Sieju tai su Malio visapusišku požiūriu, visą tai žinome. Pripažinkime, kad kol kas netaip jau ir efektyviai veikiame. Tai dabar man jau atsibodo, kad ES atstovai ateina, išeina. Yes, thank you, uh, Emma. Ačiū, aš išklausiau tai, ką pasakė ambasadorius. E, taryboje dauguma laikosi tos pačios pozicijos, kaip ir čia e, komitete. Austrijos užsienio reikalų ministras pasakė e, apie tarybos posėdį, kad tai buvo tiesiog nesėkmė galiu sakyti, kad taryba nepasiekė savo mm, siekimų rezultatų, tai tiesiog mm, parodė, kad taryba kaip organizacija prastai veikia. Tuo pat metu išklausiau tai, ką pasakė Airijos užsienio reikalų ministras, kuris sakė, kad niekas nekalbėjo apie nacionalinius interesus, tačiau taip nebuvo, todėl kad e, e, Britų užsienio e, reikalų ministras gynė savo nacionalinius interesus, tačiau Airijos užsienio reikalų ministras tai neigia. Galiausiai, pati deklaracija. Šioje deklaracijoje yra sakoma, kad reikia laikytis teisės nuostatų. Prancūzija, e, Jungtinė karalystė įsipareigojo nepažeidinėti teisės nuostatų. Sveikintinas toks dalykas. Tačiau e, nereikia e, slėpti, kad apskritai tarybos pasiekti rezultatai tikrai nėra geri. Toliau manau, kad reikėtų organizuoti iš esmės diskusijas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos. Kalbant apie E, tokio pobūdžio renginius jų buvo organizuota e, ne vienas. Ir e, kalbant apie tarybos E, posėdį. Mes nekalbame apie 12 valandų, mes kalbame apie kelis metus, per kuriuos ES nieko nedarė. E, dėl Malio, pavyzdžiui, ES nieko nedarė ir veiksmų ėmėsi Prancūzija. Dabar dėl Sirijos. E, nėra bendro sustarimo ir dvi šalis bando imtis veiksmų, kad sureguliuotų konfliktą. Aš tikrai bijau dėl bendros užsienio ir saugumo politikos ateities ir tai, kad valstybės narės sugeba e, suformuoti bendrą poziciją dėl konfliktinių situacijų kaiminėse šalyse. Gracias, señor presidente. Yo quisiera agradecer al señor Bimón las explicaciones eh, que nos. Ponas Salafranca. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti ambasadoriui Ir džiugu, kad e, pagaliau mes e, žiūrime iš visą šį klausimą bendrame kontekste. Neturėtumėm dabar badyti pirštais e, žmonių iš tarybos, nes problemos kyla Jungtinių tautų saugumo taryboje dėl šalių, kurios pasinaudoja vetų teisėmis ir griežtai laikosi savo pozicijos. Gerbiamas pirmininkė, aš manau, kad mm, greitai šios diskusijos baigsis. Tačiau reikėtų organizuoti naujas diskusijas dėl vienbalsio, vienbalsiškumo principo taikymo taryboje Tikrai reikia ieškoti sprendimo dėl šios labai sudėtingos problemos. E, reikia pasirūpinti e, žmonėmis, kurie šiuo metu būtent miršta, turi palikti savo namus, būtent tuo metu, kai mes aptarnėjame šį klausimą. Taigi galima aptarinėti apie valstybės narės, apie tai, kaip jos primeta savo nuomonę kitoms, tačiau problema yra ne čia. E, žmonės tikisi iš mūsų, iš tarybos, rasti sprendimą šiai problemai. Ir būtent e, čia reikia imtis veiksmų, būtent tokio požiūrio reikia laikytis. Dėl valstybių narių ir sankcijų klausimo e, norėčiau pasakyti, kad mm, ne tai yra svarbu. Svarbu, kad e, mes e, žiūrėtumėm į problemos esmę. O tuo tarpu mes ignoruojame patį, pačią problemą ir kalbame apie kompetencijų klausimą ir taip toliau ir ignoruojame tai, kad žmonės miršta. Comment. Ponas e, Tenok, e, sveikinu ir aš e, generalinio sekretoriaus protingas pastabas. Čia buvo bandyta užsipulti Britaniją ir Prancūziją už jų pozicijas ir jos atšvilgių. Ponas Lamsdorf, Lamsdorfas regis neužsipuldinėjo savo šalies veiksmų Libijos atžvilgiu. Aš e, manau, kad e, reikia prisiminti e, mūsų nepriklausomą užsienio reikalų politiką, nacionalinę politiką. Ir jeigu Britanijos ar Prancūzijos vyriausybė nusprendžia veikti vienai per kitaip, tai yra suvereniai jos teisė. Mano šalyje yra nemažai žmonių, kurie iš vis e, nori išstoti į Europos Sąjungas, tad e, turime e, džiaugtis, kad e, Britanija iš vis yra Europos Sąjungos narė ir e, nori dalyvauti BSGP operacijose. Pirmininkas, e, gal aš ir netokią išvadą padariau, ar e, iš tikrųjų E, Jungtinė karalystė ir Prancūzija būtų susidūrusi su rizika, kad sankcijos e, bus atšauktos, jeigu nebūtų pritarta jų pasiūlymui e, panaikinti ginklų embargą. Regis atvirkščiai reikėtų spręsti. Nemanau, kad buvo iškilusi rizika, kad bus atšauktas visas kitas sankcijos. Pane pirminkė, pabandysiu atsakyti e, nuo paskutinio jūsų klausimo. Iš tikrųjų buvo iškilusi tokia rizika, kad e, tos e, valstybės, kurios nesutartų dėl ginklų embargo, būtų buvę atsistoję ir išėję iš salės ir būtų nelikę e, sankcijų. Tad po ilgų e, dėrybų buvo nuspręsta, kad e, galima pratesti kitas sankcijas, ekonominės, tai ką aš vadinčiau civilinėmis e, sankcijas, išskyrus ginklų embargo. O antraip būtų reikėję e, vienbalsiškumo. E, tad e, tai labai paprastas dalykas. Atsakant e, Anai Gomeš apie Ženevą. E, vieno dalyko iš pat pradžių e, niekas nesupranta Ženevos konferencija. Tai nebuvo iš tiesų konferencija, tai buvo tik tai tokios kontaktinės grupės sudarimo bandymas. Ir, ir Junktinės E, Junktinės valstijos ir ES nuo pat pradžių remia Ženevos procesą, bendradarbiaudamas su kitomis partnerėmis tarptautinėje bendruomenėje. Jūs turite suvokti, kad kai kalbame apie Ženevą, e, tai, kas buvo nuspręsta pereitų metų e, birželio 30 iš esmės buvo penkių jungtinių tautų valstybių - Irako, Turkijos, Kataro ir kitų valstybių, plus ES bandymai e, susitarti, kaip įgyvendinti kompromisą. E, niekada mums nepavyko daugiau tos kontaktinės grupės sušaukti, nes kai kurios e, narės tiesiog atsisakė uh, dalyvauti. E, po birželio 30-osios buvo e, tam tikrų šalių, kurios daugiau nebenorėjo ten dalyvauti ir eina kalba e, dabar apie to proceso atnaujinimą kaip panas Afrankas sakė, užtruko metus laiko ir 80 tūkstančių mirčių, kol susivokta, kad šitas procesas turėtų tęstis. Mm, galbūt ne visi suvokia, kodėl tarp valstybių narių yra tiek daug susiskaldimo. Dėl to, kad yra vienas, kurios remia Ženevos procesą, kitas galvoja, kad Ženevos procesas nėra geriausias būdas veikti. E, na, o dabar 27 e, iš mūsų valstybių narių sutarė, kad jos parems Ženevos e, procesą ir aš labai tikiuosi, kad jos taip ir padarys. Na ir dabar e, apie tai, ką pasakė ponas Lamzovas, jis paminėjo Libiją, Malį ir e, Siriją. Aš, aš suprantu, e, ką jisai sako, reikia atsižvelgti į tuos dalykus, kai kalbame apie BSGP. Tačiau turime taip pat ir pažinti, kad visos tos krizės skiriasi viena nuo kitos. Malis, kaip jūs teisingai ir paminėjote, neužtiko ne, ne, ne mūsų visiškai nepasiruošus, buvo diplomatiniai veiksmai, jungtinių tautų rezoliucija dėl Afrikos vienybės šalių taikos palaikymo misijos, nes iš tikrųjų Buvo ir e, tam tikrų surprizo elementų, kai sukilėliai e, staiga sumanė vėl griebtis ginklų ir pajudėjo Bamako link. Galbūt galėjome tai numatyti geriau, bet e, sakymas, kad nieko nedarėme ir kad kai kurios valstybės narės m, mm, atsisakė veikti pagal BSGP, nėra visiškai tikras. Dėl Libijos mes e, žinome, e, kas atsitiko, kai kurios valstybės e, narės įsijungė, kitos išsijungė, o dėl Sirijos. Tai ne ES reikia nuspręsti dėl karinio elemento. Čia visa tarptautinė bendruomenė abejoja, ką daryti. Jūs žinote, kad e, buvo nemažai diskusijų ir dėl neskraidimo zonos, ir humanitarnių koridorių, tai svarstoma ir jungtinėse tautose, ir kitur, ir kiekvieną kartą, kai tokie svarstymai vyksta, nėra priimta jokio sprendimo, nes tai yra labai sunkus sprendimai, labai sudėtingi sprendimai. Net jeigu pažvelgsite į tos sprendimus, kurie priimti pirmadienį, galima dviem skirtingais būdais e, jį interpretuoti. Tai e, reiškia, kad kai mes žiūrime į Siriją, kai diskutuojame apie tai, turime labai atsargiai vertinti į galimus, galimas interpretacijas, nes e, padėtis yra. Ir labai nestabili, labai greitai pereinama nuo vienos situacijos prie kitos. Atsiprašau, pirmininkė, kad gal kalbėjau kiek per ilgai. Dėkoju. Ačiū generaliniam sekretoriui, kad pasiliko papildomą pusvalandį ir leido mums e, pratesti diskusiją. Esu tikras, kad e, pati diskusija kaip tokia tikrai dar nesibaigė. Labai dėkui. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Kolegos, pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra balsavimas dėl ponios Andrikinės pranešimo. Tikiuosi, kad pats atsinešiau balsavimo kortelę. Yep. Frau Andikrine, gibt es noch Bemerkungen zu dem Bericht? Pone Andrikinė, ar jūs norėtumėte išsakyti kokiu pastabu dėl šio pranešimo? No, can... Pone pirmininkė, ne, ačiū, galime iš karto balsuoti. Ačiū, puiku, tada taip ir padarykime. 21. Kas už? Prieš? Susilaiko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 33 už 6 prieš priimta. Anksčiau atrodė kiek kitaip. Pono Lansdorfo balsas nieko nekeičia, atsiprašau dėl to, ponio Lansdorfai patvirtinta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesa 23, už, prieš, susilaiko, Atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 39 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 40 už, prieš, susilaiko, priimta. 41 už, prieš, susilaiko, atmesta. 7 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 42 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 50, kas už, kas prieš. Dar kartą, 50, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 51, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 52, 53, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 54, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 55 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 56 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 57 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Norite pasitikrinkime tada. 57. Balsuoti baigiame. 28 už 23 prieš priimta. 60 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 61 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. 27 už, 25 prieš priimta. 62 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 9 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 71. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 72. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 73. Kas už, ne, atkrenta. 74. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 12. Kas už, Dvyliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. 26-26 atmesta. Pone Lamsdorfai, jūsų balsas vėlgi nieko nekeičia. 14 kas už, 13 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 14 kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Aš atrodo, aš galvoju, taip, ne. Um, vėlgi, pono Lamsdorfo balsas nieko nekeičia, nes atmesta. 30 prieš 23 už. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pirmas ir antras pakeitimai, kas už, prieš susilaiko priimta. Trečias kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ir elektroniškai balsuojame dėl viso pranešimo. Die Abstimmung ist geschlossen. Es wird... Balsuoti baigiame. 31 už, 22 prieš. Pone Lamsdorfai, jūs už ar prieš? Tai gerai, 32 už, 22 prieš, 2 susilaikė, priimta. Pranešimas priimtas, sveikiname pranešėją. Tuo baigiame balsavimo dalį ir galime perėti prie kito tarpo atverkės klausimo. Pono Lamsdorfo pranešimas dėl rekomendacijų jungtiniam tautom. Ponas Provera dar nori kažką pasakyti. Ja, ja. Fiorello puoi riprendere puoi riprendere tu la presidenza? Sì. Graf Lambsdorff, Sie haben das Wort. Ne, nieko. Tai e, ponas Lamsdorfas tada. Um. Staiga, man suteikė žodį. Pirmininkė, ačiū. Yra labai daug triukšmo salėje, tai gal aš dar palauksiu porą minučių, kol kolegos susės ramiai ir baigs diskusijas.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 Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau trumpai pristatyti, kaip buvo rengiamas šis pranešimas. Tai yra rekomendacijos tarybai dėl ES prioritetų rengintis Junktinių tautų generaliniai asamblėjai, e, kuri posėdžiaus rūdienį. Kaip ir praeitie, e, šis pranešimas buvo rengiamas bendradarbiaujant su įvairiomis politinėmis frakcijomis. Jau keletą metų mes mm, vedame tokį institulizuotą dialogą su išorės veiksmų tarnyba ir mm, galima sakyti, kad šiais metais Europos parlamento delegacija vyks į Junktinių tautų generalinę asamblėją, o man teko garbė pirmininkauti darbo grupiai, kuri ir rengėsi tą tai Junktinių tautų generaliniai asamblėjai. Ehm, aišku, kiekvienais metais ES prioritetai rengiantis Junktinių tautų generalinį asamblėjai keičiasi. Ir rengiant šį e, pranešimą Mes e, e, įtraukėme į ginklų embargo klausimą kaip labai aktualų ir mums labai svarbus yra Europos parlamento vaidmuo jungtinių tautų kontekste. E, kalbame apie ES valstybės narės, kurios yra nuolatinės saugumo tarybos narės šis e, pranešimas yra suskirstytas į kelias dalis. E, visų pirma, kalbama apie ES kaip apie globalų veikėją, kalbama apie ES ir pasaulio valdyseną. E, ponas Pensierė buvo teisus, kalbėdamas, kad reikia šitą klausimą kelti ES lygmenių toliau yra kalbama apie taiką ir saugumą ir apie tai, kokį vaidmenį šioje srityje vaidina, vaidina jungtinės tautos. Vakar sulaukėme daugiau nei šimto pakeitimo pasiūlymų ir sugebėjome juos e, sumažinti iki, šitą skaičių sumažinti iki devinių kompromisų. Um, bendradarbiavome su kitais ir siekiame išdėstyti taip prioritetus, kad būtų jie priimtini visoms politinėms frakcijoms. Yra vienas pakeitimas, dėl kurio buvo iš esmės e, aptarinėjimas ir būtent jis yra susijęs su tas rytimi, kuriame ES vaidina stipriausią vaidmenį. Tai yra e, rinkimų stebėjimo misijos. E, E, mes vis dar e, susidarėme su ta situacija, kai kad mėlynieji šalmai nežino, ką daryti, pažiūrėk, kai atvyksta iš ES stebėjimo misijos, kaip uh, užtikrinti tarpusavį, tarpusavio bendradarbiavimą. Taigi mano kolegos pateikė pasiūlymą parengti pakeitimą šio klausimu ir vakar jis buvo aptartas ir uh, lyginant su pereitų metų pranešimu, e, nuostatos šiek tiek yra pakeistos šiuo atžvilgiu. E, apskritai pranešimo projektas yra e, puikus ir apie minėtą kompromisą tai jis bus pristatytas rytoj kaip žodinis pakeitimas. O kai dėl balsavimo sąrašo bandžiau visus pakeitimus pateikti struktūrizuotai. Yra labai svarbių dalykų e, susijusių, pavyzdžiui, su ginklų embargu. E, yra klausimų, pavyzdžiui, kurie turėtų vis dar aptarinėti, būti aptarinėjami jungtinių tautų saugumo taryboje. E, E, prie to pakeitimo aš padėjau minusą, taip pat ir prie kitų pakeitimų, kuriuos pateikė vystimosi komitetas. Mes, mes nenorime praplėsti mūsų pranešimo e, tūkstmečio e, tikslais, kurie šiuo metu yra peržiūrėmi ir tampa tvariais tūkstantmečio tikslais. Aš manau, kad vystimosi komitetas parengs atskirą pranešimą šiuo klausimu. Be abejo, mes priemame domin tai, ką sako šis e, komitetas, tačiau nenorime įtraukti visų pakeitimų pasiūlymų, kurie, kuriuos tas komitetas pateikė. Toliau po bendrosios generalinės asamblėjos mes turėtumėm susėsti su taryba, e, peržiūrėti prioritetus, kaip jie buvo aptarti generalinėje asamblėjoje ir kurių prioritetų atžvilgių mums pavyko pasiekti sėkmės ir kurių prioritetų atžvilgių mums nepasisekė. Tokiu būdu mes sustiprintumėm tarpusavio institucinį bendradarbiavimą ir pagerintume dialogą tarp Europos parlamento tarybos ir išorės veiksmų tarnybos. Ar bent jau tas dialogas taptų veiksmingesniu. Džiugu, kad e, šis klausimas buvo aptartas. E, tiksliau, aš tikiuosi, kad šis klausimas dar bus ir aptartas po vasaros atostogų, dabar laukiu jūsų komentarų. Dėkuoju, dabar steiksiu žodį ponui Prėdą. Pone pirminkė, visų pirma, Norėjau e, ponui Lamsdorfui padėkoti už e, jo puikų darbo metodą, bendradarbiaujant su šešeliniais pranešėjais e, dėl tų kompromisinių pasiūlymų ir pakeitimų, dėl kurių vakar sutarėme, iš tikrųjų reikia pasakyti, kad jie patobulina mūsų rekomendacijas E, sustiprina ES vaidmenį jungtinėse tautose, užtikrina, kad ES e kalbės vienu balsu. Yra rekomendacijų ir e, institucinių lygmenių, bet taip pat ir dėl konkretesnių politikos sričių, dėl padėties Sirijoje ir Malyje, pavyzdžiui. vakar patvirtintas tekstas yra šiek tiek praplėstas, įtraukiant nuorodas į pasiektą susitarimą dėl ginklų embargo ir prekybos ginklais. Valstybėms narėms leidžiama ar bus galima tam pritarti birželio pirmą dieną. Deja, negalėčiau pritarti ponios Gomeš teikiamiems pakeitimams. E, jinai ragina e, mus elgtis taip, kaip pagal sutartis mes elgtis negalėtume. Gaila taip pat, kad e, pranešėjas nepritarė mano 26 pakeitimui <clears throat> Pastaruoju metu, man regis, matėme keletą pavyzdžių, kai e, e, negalėjimas pasiekti sustarimo dėl to, kad reikia vien balsiškumo, neleidžia e, veikti toms valstybėms, kurios sutarė. Pakeitimai 11, 27, 93, 94 ir 87 yra verti pritarimo. 88, kur kalbama apie antisemitizmą, taip pat galėjo išlikti tekste. Tačiau, e, nepaisant visų tų pastabų, tekstas yra e, subalansuotas ir aš tikiuosi, kad rytojos balsavimas e, tą ir parodys. Gracias, eh, presidente. Pues yo agradeciendo de nuevo. Pone Munys. Pane Lamsarfai, ir padėkoti Jums už šį tekstą. Vis tik tai mm, atsižvelgiant į tik įvykusias diskusijas, turiu išreikšti tam tikrą nepasitenkinimą. Yra ta, ta, tokia tarsi chimera, apie kurią mes čia kalbame, bandoma vieningą poziciją pristatyti, tačiau nei, aišku, kad neįmanoma, jeigu Briuselį kalbėti vieningų balsų, tai kaip pasiekti to, kad būtų vieningų balsų kalbama New York'e. Aš pateikiau, mm, kom, kom, noriu pasakyti, kad kompromisiniai pakeitimai ap, apjungia mūsų pozicijas dėl ES veiksmų nuoseklumo ir dėl ES veiksmų matomumo globalioje arenoje Taigi labai svarbu, kad būtų valstybių narių vieninga pozicija aiškiai ginama. Mm, saugumo taryba ir mm, saugumo taryba Europos Sąjungai turi būti atstovaujama. Mm, galvoju, kad reikia nepamiršti konfliktų prevencijos ir ypač dėl Sirijos būtų labai svarbu, tai reikia įvertinti, aišku, visus sunkumus ir nepamiršti atsakomybės apsaugoti, atsakomybės užtikrinti apsaugą tos atsakomybės pagal tarptautinę teisę taikymą čia ir Sahelį, ir, ir minėčiau, ir Siriją, ir Bet bendrai kompromisai, aš turiu pasakyti, apjungia mūsų, integruoja mūsų, integruo, e, mūsų pozicijas, bet vis tik tai e, reikia išsakyti tai, kad yra gal labiau EPP pozicija atspindima, socialistam yra labai svarbu, pavyzdžiui, tai, ką, ką ir ponė Komės paminėjo dėl um, ginklų eksporto ir labai svarbu, kad ES būtų aiškus mechanizmas, kuris um, sumažintų tą visą neaiškę, miglotą veiklą ginklų eksporto srityje, kad už toks mechanizmas užtikrintų aišku skaidrumą, kur tie ginklai nukeliauja, būtent e, pasiremiant sutarties nuostatomis. 86-87 pakeitimai, panabios pakeitimai kalba apie Tai, kad reikia pripažinti, kad prie žmogaus teisų gynėjų, žurnalistus, kitus yra vykdomi smurto išpoliai. Aš nematau, kodėl nebūtų galima pirmoje pasraipoje paminėti religijų. Ir Man atrodo, tokiu būdu pozicija būtų logiškesnė, mažiau ideologinė ir, ir labiau visuotinė parama būtų. Um, 92 pakeitimas kalbama apie um, mirties bausmės panaikinimą. Nežinau, kodėl jūsų balsavimas rašė yra minusas, ar tai um, nesuderima su jūsų 91 pakeitimu. Dar porą dalykų ir jau baigsiu. Uh, Praeitais metais patvirtinome rekomendaciją dėl to, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp Ženevos e, tautų organizacijos, tarptautinių um, organizacijų, finansavimo priemonių, kad jungtinių tautų organizacijos vaidmuo būtų pasvarbiausias. Taigi aš galvoju, um, kodėl dabar čia taip atrodo, kad šiame pranešime yra tarsi uh, kitaip. Reikia e, galvoti ir apie klimato kaitą ir e, COP22 ir jau Nori, norėčiau paraginti Jūs, kad 97-99 mano frakcijos pakeitimus paremtume dėl pilietinės visuomenės ir veiksmų plano europinių lygmenių kad būtų ratifikuota Junktinių tautų 2003 metų konvencija um, skirta kovoti su korupcija. Man atrodo, kad tai yra nepaprastai svarbus dalykas dabar. Say, be, uh, Ponas Lamsdorf, uh, gal uh, truputį kitas pakeitimų uh, numeravimas buvo uh, čia kaltas, kad e, mes nesutarėme dėl pakeitimų, kalbame apie kitus pakeitimus. 86 buvo paminėtas ir regis jisai sumaišytas su 96. Last speaker, Mr. Watson. Ir paskutinis pasakys ponas Watsonas. Dėkoju pirmininkai ir aš noriu pasveikinti kolegą Aleksandrą Graf Lamsdorf, puikiai padirbėjus ties šiuo pranešimu. E, puiku, kad jis e, per visą savo kadenciją e, nuosekliai domėjosi ES ir jungtinių tautų santykiais. Aš norėčiau paminėti pakeitimą, kuriame kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti į e, galimybę jungtinėse tautose įkurti parlamentinę asamblėją. Aš teikiu šį pakeitimą turėdamas įvairių partijų pritarimą. Mes norime e, užtikrinti kuo platesnę paramą tam pasiūlymui. E, nekalbama apie m, labai greitą pasikeitimą, bet kalbama apie parlamentinę asamblėją kaip reformų procesas dalį. Parlamentinė asamblėja e, kol kas e, ta, ta, ta mintis kol kas neatsispindi mūsų diplomatinėse pastangose. E, mes pamename, kad ponas Pöteringas, kuris matė, kaip evoliucionavo Europos parlamentas, puikiai žino, kad parlamentas politiniai institucijai ir jos vystimuisis gali suteikti ypatingą postumį. Parlamentai yra unikalūs organai kurie ne vien tik tai leidžia žmonėms atstovauti interesus tos vietos, kur jie buvo išrinkti, bet taip pat ir užtikrinti bendrųjų interesų įgyvendinimą. Aš nesitikiu, kad mano pakeitimui bus e, visuotinai uh, pritarta, nesitikiu, kad tokie e, nacionalistai kaip ponas Tanakas apsidžiaugs, matydami mano pasiūlymą jungtinėse tautose turėti parlamentinę asamblėją, bet tikiuosi, kad didesnioji dauguma vis tik parems šį pakeitimą. Mr. Tanak. Ponas Tanakas. Na, skirtingai nuo to, ponia Gremai, ką jūs galvojate, aš iš principo patį jūsų siūlomą principą remiu. Ir e, šią savaitę asamblėjos e, pirmininkas, kalbėdamas apie tai, e, paminėjo, kad vis tik tokia idėja pareikalautų nemažų išlaidų viso pasaulio parlamentarams judant į New Yorką ir iš jo reguliariai. Antra, reikia pripažinti, kad apie 50 procentų jungtinių tautų valstybių narių nėra demokratinės valstybės. Na ir trečia, reikia atsargiai žiūrėti į tai, ko jūs norite. Man regis, kad kai kurie parlamentarai atvykę tenai veiks daug aktyviau negu kad kitų šalių diplomatai veikia. Tad Štai tokia padėtis, bet aš tikiu demokratiją, pats esu parlamentaras ir nors gal jums ir nuostabu, bet remiu jūsų idėją. Panas Dartmut, aš e, turiu pasakyti, kad šiame kontekste mano patriotizmas ir e, pabrėžiu patriotizmas, o ne nacionalizmas, e, išsire, pasireiškia visišku įsipareigojimu, kad jungt Junktinės karalystės nuolatinė vieta Junktinių tautų saugumo taryboje išliktų visiems laikams, nepaisant to, kad vis bandoma išjudinti tą poziciją e, iš kolegų šiame parlamente pusės. Ir e, aš manau, kad per artėjančius e, rinkimus tie kolegos aiškiai išdėstys namie savo poziciją dėl Junktinės karalystės nuolatinės vietos saugumo taryboje. Aišku. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Aš nebijoju pono Dartmouth patriotizmu, e, kad siekiama išjudinti Junktinės karalystės vietą Mes, aišku, norime paremti e, tai, kad ES turėtų e, savo vietą jungtinių tautų e, generalinėje asamblėjoje. Aš nemanau, kad Europos parlamente jūsų politinės partijos mm, atstovas turėtų sakyti, kad jungtinės karalystės vieta yra e, šventa ir negali būti paliečiama. Bet kuriuo atveju e, Europos parlamente dauguma sutarė dėl to, kad e, reikia iš esmės reformuoti Junktinių tautų saugumo tarybą. Aišku, šiandieną tas reformų procesas nevyksta nei sparčiai, nei yra toli siekiantis, nes penkių pagrindinių e, šalių, įskaitant ir Junktinės karalystės entuzijazmas, e, reformų atžvilgių yra tikrai nedidelis. Dėl e, pakeitimų numerių tikrai kilo problemų, reikėtų viską peržiūrėti, atsižvelgiant į mm, tai, kaip yra sunumeruoti pakeitimai, nes tikrai tai, ką jūs pasakėte, mm, bet nuskambėjo tiesiog keistokai, nes e, tuose pakeitimuose, kuriuos minėjote, tų dalykų nebuvo. Dėl jungtinių tautų parlamentinės asamblėjos. E, tas klausimas yra keliamas e, ne vienerius metus. Iš esmės reikėtų pagalvoti apie šio pasiūlymo praktinės pasakmes. Taip pat ir koncepcinės pasakmes. Yra valstybių jungtinėse tautose Žinote, kad pagal Hartiją jungtinės tautos tai yra e, valstybių suburta organizacija ir pagal Hartiją e, niekas nedraudžia, e, pavyzdžiui, siunčiant savo atstovus į generalinės asamblėjus posėdžius įtraukti nacionalinių parlamentų atstovus. Taip jau yra. Kiekviena valstybė gali siūsti savo delegaciją ir ją įtraukti nacionalinių parlamentų narius. Galima sakyti, kad e, e, na kaip, e, pavyzdžiui, jau nemanau, kad mūsų Europos parlamentas galėtų kažkaip na, būti konkurentas Junktinių tautų parlamentiniai asamblėjai. Pagal hartiją Aš manau, kad mm, parlamentinė asamblėja, generalinė asamblėja turėtų stebėtojo vaidmenį. Kitaip tariant, parlamentarai e, neturėtų tokio pat statuso kaip diplomatai, kurie atstovauja valstybės generalinė asamblėjoje. Taigi į tai norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį, kai jūs priimsimėte sprendimą, kaip balsuoti dėl pasiūlymo dėl Junktinių tautų parlamentinės asamblėjos. Taip pat buvo kalbama apie sąnaudas. E, šis klausimas visada yra keliamas. Tačiau esminė problema yra štai kokia, kad e, labai daug jungtinių tautų generalinės asamblėjos narių yra demokratinės valstybės. Taigi būtų problematiška E, teikti kitaip. Ir e, Junktinių tautų parlamentinė asamblėjoje mes e, susidurtume su mūsų kolegomis, kurie buvo išrinkti pietų Korejoje, kito, Kinijoje ir kitose šalyse ir sakytų, kad e, turi teisę dirbti jungtinės tautų parlamentinėje asamblėjoje. Aš manau, kad e, minėto pono Greihanmo pakeitimas yra atsargiai suformuluotas, kuriame ir jame sakome, kad mes norime įsteigti jungtinių tautų parlamentinę asamblėją. Prie šio pakeitimo padėsiu minusą, tačiau kolegos turėtų apsispręsti, kaip e, dėl jo balsuoti. Bet kuriuo atveju IPU stiprinimas ir bendradarbiavimo tarp parlamentų stiprinimas IPU kontekste būtų geriausia alternatyva. Laukiu balsavimo rytoj. Laukiu bendradarbiavimo su kolegomis šio klausimu ateityje, mūsų darbo grupėje, taip pat ir komitete. Dėkuoju. Thank you. Next point. Uh, Ačiū. Iki 11.30 turėjome pabaigti šio klausimo diskusijos, nes tuomet uh, Serbijos uh, Ministras turi, turi atvykti. Tai dabar Michael Galler uh, pristatys uh, Pakistano stebi, rinkimų stebėjimo misiją ir panas Howitt taip pat pristatys apie delegacijos darbą tuose rinkimuose gegužės 11 dieną. Tai buvo istorinis įvykis, kadangi nuo 47 e, metų pirmą kartą civilinė valdžia perdavė, vieną, perdavė valdžią kitai valdžiai. Ir e, vertinama, kad tai buvo santykinai laisvi ir sąžiningi rinkimai. 60 procentų rinkėjų atėjo balsuoti nuo, nuo 80-mečio, tai yra didžiausias rinkėjų aktyvumas. Ir iš karto suteikiame žodį ponui galeriui, kad jis pristatytų mm, dabar tą stebėjimo misiją. Ačiū pirmininkė kolegos, norėčiau pateikti Jums šiek tiek faktų, skaičių. Uh, O kai perėsiu prie klausimo esmės, aš kalbėsiu angliškai, kadangi visą informaciją turiu angliškai. Taigi, um, trečią atvykome į Slababadą. Um, Birželio ketvirtą, tai yra kitą savaitę, bus ten jau uždarytos duris, o Liepos antrą savaitę galutinė ataskaita su visomis rekomendacijomis um, bus pristatyta mano paties. 52 stebėtojai dirbo 26, 26 komandose, buvo ir ilgiau, ir trumpiau dirbančių stebėtojų, ir diplomatų, ir Europos parlamento delegacija atvyko taip pat, taigi bendras skaičius sudarė apie 140 stebėtojų. Richardas Autės, aišku, pristatys mm, savo ataskaitą. nemažai, taigi buvo stebėtojų, bet um, nieko ypatingo neįvyko, nepasteisino tie būkštavimai. Dabar naujausi skaičiai, kokius turime. Keturiasdešimt šeši kablelis du milijonai žmonių atėjo prie balsavimo urnų. Tai yra apie 50, 55 procentai rinkėjo atėjo, palyginti su 44 procentais prieš penkerius metus. Mm, tuomet buvo 35,2 milijonai žmonių, kurie balsavo. Taigi, mm, didelė pažanga buvo skirtumas tarp to, kaip sostinė 62 procentai rinkėjo atėjo apie 60 procentų Pandžabė, 54 procentai Keibukiai, Pešavar sostinė, 45 procentai Lašisvan, 43 procentai genčių zonoje valdomoje federalinis valdžios 26 procentai rinkėjų atėjo balsuoti dėje. Rinkimų diena buvo smurto atveju 64 žuvo. tai buvo susijęs su rinkimais, bet buvo kitų smurto proveržių, kurie nebuvo susijęs su rinkimais. Mm, tai kol kas dar rezultatai kai, kai kur yra skaičiuojami. Reikia dar patikrinti, kur, rink, kur kandidatai išrinkti. Viena buvo kitokia vietovė, 29 vietos dar dėl jų nėra galutinio sprendimo. PLM yra pagrindinė laimėtoja. Iš 272 vietų, kurios yra paskirstomas tiesioginiais rinkimais, Pakistano liaudės partija daugiausia pralaimėjo, tikrai didžiausia tokia pralaimėta, tik tai 31 vietą gavo. Pate e kriketo žaidėjas daug surinko balsų Karačiai, regioninė partija tradiciškai stipri taip pat, 80 vietų netgi turi e, islamiškoje partija Džamat. AUF sutrumpinimas turi 10 vietų, visos kitos partijos turi mažiau nei 10 vietų. Uami nacionalinė partija, buvusi valdžiusi partija dabar turi tik vieną vietą. Dabar vertinant tą laikotarpį iki, iki birželio 20 dienos tęsis dar procesas, nes dar septynios vietos neužpildytos nacionalinėje asamblėje, kas teigiamoji sesija mm, bus kitą savaitę, birželio penktą dieną. Iki birželio trečios yra tikimas išrinkti uh, ministrą pirmininką, tikriausiai tai bus Nava Šarif, turime ir išvadas, kurias norėčiau pristatyti ir todėl kalbėsiu angliškai, kad e, išlaikyčiau tos pačios formuluotės. Taigi mes įvertinome rinkimų procesą, galvojame, kad tai buvo, jis buvo paremtas konkurencija, pagerėjęs, nežiūrint e, karinio tokio tam tikro smurto, procedūrinių pažeidimų. Pagrindinės išvados būtų tokios. Galime pareikšti, kad buvo tvirtas įsipareigojimas laikytis demokratijos iš valdžios institucijų, partijų ir kandidatų ir rinkėjų, kurie toliau dalyvavo rinkiminėme procese, nors buvo daug karinių išpolių įvairiose šalies vietose. E, Karačią aš paminėčiau kaip miestą, Lučistan, kaip Tukva ir mm, kai kur kitur beveik mm, nebuvo smurto Pandžavo didžiausioje provincijoje ir ten rinkėjo aktyvumas buvo pakankamai aukštas, aukštesnis nei kitur. Um, toliau vienas toks konkretus dalykas, Pakistano talibanas iš principo uh, pareiškė, kad rinkimai yra neislamiški ir žmonės neturėjo balsuoti. Man atrodo, mm, kad mm, rinkėjo aktyvumas išaugo nuo 44 iki 55 procentų. Galime aiškiai pasakyti, kad žmonės neparėmė tokio ekstremistiško požiūrio. Be to, dar buvo ir prieš tas tris partijas nukreiptas smurtas, tai liaudės partija, man, MQM Karačioje taip pat, tai yra tos pasaulietiškos partijos, Talibanas pareiškė, kad bus tų išpolių ir tikrai buvo būtent konkrečiai juos, jų kandidatus nukreiptas smurtas. Mm, tos partijos prarado vieną ar kitą kandidatą dėl to mm, ir, ir e, susirinkimuose buvo e, keletą tokių atvejų Taigi tie susibūrimai gal nebuvo tokie, kaip buvo planuojama. Dabar dėl demokratiškumas galima sakyti, kad nuo 2008 metų daugiau yra varžomasi rinkimuose, daugiau, dvigubai daugiau partijų, dvigubai daugiau kandidatų į nacionalinės asamblėjos vietas e, konkuravo ir varžėsi dėl tų vietų. Ir tikrai stebėtojai sako, kad daugelį šalies vietų. Uh, kai kurios partijos negalėjo imtis plačių užmojų e, rinkiminės kampanijos. Reikia pastebėti, kad anksčiau tos partijos, kurios boikotavo rinkimus, ypač Malačistame, Belušiu ar partų nacionalistai Belučistane, šį kartą jie dalyvavo. Ir aišku, tuomet kilo papildoma grėsmė Beluč nacionalistam, nes Beluč separat separatistai yra ne islamistai, bet separatistai, bet jie irgi ėmėsi išpolių e, prieš tuos rinkimus, kurie nenorėjo, kad ten būtų daugiau buvo moterų užsiregistravusių, dvigubai daugiau moterų kandidačių šį kartą buvo rinkimų sistema yra um, tokia, kad yra rink, informacija apie rinkėjus padalyta pagal lytis. Jūs turite žinoti, kad Pakistane vyrai ir moteris balsuoja atskirai, yra balsavimo um, skirtingos netgi e, vietos, ar tai patalpos skirtingos, ar tai iš viso rinkiminiai centrai yra atskiri, e, kad vyrai ir moteris galėtų balsuoti atskirai, um, vyrų ir moterų moterų dalyvavimas vis tik tai yra labai nedidelis, 3,4 e, procentai tik tai vietų e, buvo moterų kandidačių. Mes matome, 86 milijonai rinkėjų yra užsiregistravę, bet moterų vis tiek yra 11 milijonų mažiau nei vyrų. Taigi išlieka dar tas lausimas prestinas, kas nežinote, moterims yra 60 milijonų papildomų vietų rezervuotų, dėl kurių nėra tiesioginių rinkimų, yra dešimt vietų ir nemusulmonams. Sistema yra tokia, kad kai tos vietos yra mm, nustatomos, likusios vietos, dėl kurių yra varžomasi, yra paskirstomas pagal partijas proporcingai, o paskui moterų tos vietos, jeigu bus neužimtos, jos bus tinkamai proporcingai paskirtos tarp partijų. Tas pats pasakytina ir apie tas vietas, kurios yra rezervuotos ne musulmonams. Tas dešimt vietų. Uh, kas buvo nauja palyginti su, su praeitų kartu, kad Pakistanas ratifikavo jungtinių tautų politinių ir pilietinių teisų paktą, taigi šie rinkimai yra pirmieji surenkti pagal tos įsipareigomus. Taigi mes, tai, kaip stebėtojai, galėjome taikyti tas taisyklės, pavyzdžiui, 25 straipsnis, kur aiškiai pasakyta, kad, kad yra reikalavimai kandidatui, uh, kuris nori kandidatuoti, tai matėme tam tikrų pasikeitimų, kurie gal netokie aktualūs buvo praeitą kartą, aš tuomet 2008 irgi buvau vyriausias stebėtas. Um, pavyzdžiui, dvi taisyklės iš Konstitucijos 62 ir 63 straipsniai dėl asmenio kandidato tinkamumo kandidatuoti, buvo objektyvių kriterijų, pavyzdžiui, ar sumokėjote mokesčius ir kitas rinkliavas, buvo ir subjektyvių kriterijų, ar esate geras musulmonas. Uh, tai buvo skirtingai taikoma mm, skirtingų žmonių atsakingų už kandidatų registraciją. Vis daug kas priklausė mm, nuo tų, kurie registravo tuos, kurie norėjo tose 270 rinkiminėse apygardose registruotis, buvo skirtumų, buvo tokių atvejų, pavyzdžiui, kur uh, buvo sprendimai, pavyzdžiui, toliau teismo pakeisti, atmesti. Buvo taip pat ir konstitucijos pakeitimų, patobulinimų, pavyzdžiui, buvo numatytas parlamentis procesas, rinkimai rinkiminės Pakistano komisijos pirmininkui paskirti, tie mechanizmai taip pat buvo efektyviai įgyveninti šiuose rinkimuose. Tai reiškia, kad anksčiau Praeitą kartą, pavyzdžiui, pagrindinis rinkimų komisijos pirmininkas buvo prezidento dekretus skiriamas, taigi tai buvo labai vienašališkas toks sprendimas. Šį kartą, e, ir tai buvo ir mūsų rekomendacija po praeito karto, buvo parlamentinis komitetas ir jie sprendė vieningai e, dėl e, rinkiminės komisijos pirmininko, tai buvo visų partijų sutarimas ir manau, kad tai labai svarbiai prisėda prie to rezultato patikimumo. Uh, viso proceso patikimumo, e, kad iš tikrųjų ta rinkimai būtų plačiau, aukščiau nei vien tik tai partijų kova. Ir tikrai to pavyko pasiekti e, ir dėl to, kad konsenso pagrindu e, skirtas rinkiminės komisijos pirmininkas, vadovas. Manau, kad tai reikia vis tik tai pažymėti. Pone Galerė, aš jau prašyčiau jūsų artėti prie pabaigos. Taip, taip, dar buvo kitų klausimų, dėl kurių padaryta pažangos, gal ne visiškai mm, tiek, kiek tai būtų patenkintama. Pavyzdžiui, tokių Mm, kaltinimų nebuvo, kaip praeitą kartą, kad buvo, pavyzdžiui, kažkokiu tai um, klastojimų, bet tikrai laisvesnė buvo, pavyzdžiui, spauda. Dar, aišku, tai nereiškia, kad vienodai galima buvo nušviesti visas partijas. Žinome, yra patikimos statistikos, kuriai surinkta mūsų, kad e, tiek valstybės valdomos televizijos kanaluose, tiek opozicijos nušvietimas žiniasklaidoj buvo Ramkan, pavyzdžiui, ir, ir, ir kitur, kitose kanaluose irgi E, buvo, nebuvo, aišku, vienodų sąlygų žiniaslaidoje, bet, na, tai buvo ne dėl e, vyriausybės įsikišimo, o dėl to, kaip skirtinga žiniaslaida, žiniaslaidos savininkai ar organizatoriai nusprendė pirmenybę teikti tam ar tam. Ahmadi bendruomenė antrą kartą buvo, aną kartą buvo diskriminuojama ir toliau taip yra, nors yra, nes yra reikalavimas, kad mažumos rego, re, registruotųsi atskirai. Uh, Na ir aišku, dėl to reikalavimo didžioji dalis tos um, bendruomenės uh, paskelbė boikotą, tai dėje tas klausimas liko neišspręstas. E, tai dabar jau sustosiu, jeigu dar kokių pageidautumėt e, detalių, aš melai suteikčiau jas. Pone Hautė, jūsų nuomonė? Taip, be mikrofono. This is going to confuse everybody. Democracy is, of course, perfectly and efficiently organized. Demokratija puikiai veikia Europos Sąjungoje. Ir visų pirma, norėčiau pasveikinti mano kolegą Maiklą Galerį, kuris e, buvo vyras stebėtojas 2008 metais e, Pakistane. Ir jisai žino, kokia yra situacija ir kokia yra padaryta pažanga e, iki šių metų rinkimo. Taigi aš norėčiau padėkoti jam, kitų kolegų vardu, kurie dalyvavo toje rinkimų stebėsenos misijoje. Kaip ir buvo pasakyta, Kalbant apie e, Pakistaną, prieš dešimt e, dienų e, buvo pasakyta, kad na, rinkimai tikrai bus demokratiški ir dauguma šalies piliečių tikėjo tuo. Ir, tačiau mes suvokiame, kad šalis demokratijos požiūrį yra labai pa, pažydžiama, tačiau organizuoti rinkimai tai yra žingsnis į priekį, sprendžiant įvairias problemas. Dabar dėl išpolių buvo organizuotos diskusijos. Uh, kaip, na, kokios išvados dėl to galėtų būti padarytos. Aš galiu pasakyti, kad na, situacija e, dėje šalyje yra, nėra gera. E, Pakistano e, talibanas organizavo išpolius dėl trijų politinių partijų narių ir, aišku, visą tai taip pat turėjo įtakos ir pat, patiems rinkimų rezultatams na, iš tiesų buvo netgi įvykdytas e, savižudžio išpolis, e, kurio metu e, žuvo keli žmonės. Uh, Vis dėlto reikėtų pasakyti, kad e, rinkimų aktyvumas buvo labai didelis ir tai yra sveikintinas dalykas. Panas Galeris pateikė labai daug e, statinės informacijos, tačiau e, aš norėčiau paminėti keletą vietovių, kuriuose buvo daug išpolių, tačiau tai žmonių net baidė nuo dalyvavimo rinkimuose. Europos parlamente aš norėčiau pasakyti štai ką, kad Jeigu mes žiniasklaidai e, kalbame tik tai apie išpolius e, šalyje, tai nėra gerai. Pavyzdžiui, Punjab, Punjab, Punjabijo e, regione žmonės tikrai entuziastingai buvo nusiteikę dėl dalyvavimo rinkimuose. Ir galima sakyti, kad e, visi buvo draugiškai nusiteikę mūsų atžvilgiu. Tai yra 11 atvejis, 11 e, kartas, kai aš dalyvauju e, rinkimų stebėsenos misijose, kurių metu, pavyzdžiui, tikrai turėjau galimybės bendrauti, bendra, bendrauti su žmonėmis. Ir atmosfera buvo puikia. Aišku, problemų neišvengta, tačiau puiku, kad na, Iš esmės e, rinkimai įvyko ir tai yra sveikintinas dalykas. Aš laikausi nuomonės, kad e, reikėtų visų pirma žiūrėti, kokia yra demokratija, žvelgianti tai, kokia yra situacija vietoje. E, visų pirma, siekiant užtikrinti demokratinę, reikia užmėgsti užtikrinti ryšius su paprastai žmonėmis ir valdžios institucijomis. Galiausiai, E, dėl šių rinkimų pasiekmių Akivaizdu, kad šalies stabilumas yra labai aktualus visiems mums dėl saugumo ir dėl to, kad Pakistanas yra labai didelė šalis, e, ji turi didžiulį poveikį visam pasauliui per prekybinius ryšius ir aš tikiuosi, kad šie rinkimai tikrai prisidės prie stabilizavimo šalyje. Pavyzdžiui, nežinau, ar yra tokių šalių, kur, pavyzdžiui, galima naudoti mobiliuosius telefonus e, balsavimo metu. Tačiau pas juos galima, Pakistane buvo galima tai padaryti rinkimo metu. Tai yra sveikintinas dalykas. Ir galiu sakyti, kad Islamabade taip pat buvo organizuoti protesto akcijos e, dėl Imrano kam, e, Iram kam paremti. E, taip pat mes norėtumėm paremti e, Pakistano paraišką dėl GSP. E, laikomės nuomonės, kad e, iš tiesų šiuo atžvilgiu turėtumėm teigiamai įvertinti ir Pakistane organizuotus rinkimus. Galiu pasakyti, kad tikrai buvo mano didžiulė garbė dalyvauti stebėsinos misijoje Pakistane. Aš manau, kad mes puikiai padirbėjome ir Mūsų įspūdis dėl šių rinkimų yra tikrai daug teigiamesnis nei kitų. Aš norėčiau padėkoti visiems e, dalyvavusiems e, toje misijoje iš Europos parlamento. E, list, Tanuk, dėkoju, panai Hautui. Dabar, panas Tanak, dėkoju, pirmininkė, visų pirma, aš noriu atiduoti duoklę ir uh, Michaeliui Galeriui, kuris jau antrą kartą mm, tai daro, ir kolegai Richardui Howatui. E, Dėkuoju jiems už drąsą vykstant e, į tokią misiją, nes iš tikrųjų atsižvelgiant į Talibano grėsmės ir grasinimus ir smurtą, ta rizika, eh, bandant eh, pakeisti eh, vyriausybę rinkimų būdu, iš tikrųjų egzistuoja džiaugiuosi matydamas, kad dabar valdžia demokratiškai pirmą kartą be kariškių įsikišimo buvo perdota. Tai e, galbūt nulems demokratiją taiką ir stabilumą regione. E, Aš e, kalbant apie naują Pakistano mm, vyriausybę, galbūt sulauksiu jūsų e, platesnių paaiškinimų e, politinė prasme. Dabar Mušarafas sugrįžo labiau subrendęs kaip kandidatas. Turiu pasakyti, kad kaip Indijos geras draugas džiaugiuosi e, girdėdamas jo e, pažadus, kad jisai sieks e, susitaikymo su Indija dėl Kašmyro problemos. Mes žinoma, kad po um, išpolių Mumbajuje buvo tarp dviejų šalių iškilę ir papildomų uh, E, įtampų. E, taip pat e, būtų įdomu išgirsti, kaip bus sprendžiamas problemas dėl Pakistano talibano veiksmų, ar čia tik tai žodžiai, ar ketina jisai užmėgsti glaudesnius ryšius su netokiais radikaliais talibano elementais. Aš taip pat turiu ryšių su Pakistano krikščioniškaja uh, diasporą Londone, apie tai, kad e, e, krikščionių ir e, indusų mažumos patiria tam tikrų problemų. Gal galėtumėte atsakyti dabar į klausimus? Panas Galer, na, mano galutinės pastabas būtų tokios po mūsų galutinės ataskaitos ir rekomendacijos. ES yra numačiusi ir toliau bendradarbiauti su Pakistano valdžia, naujojų parlamentu ir rinkimų komisija, siekiant sprendimų įgyvendinimo. Tad yra labai svarbu, kad tas bendradarbiavimas, per, kuris tęsiasi penkeris metus, tęstusi. E, tokia yra politinė valia ir aš manau, kad iš mūsų pusės e, iš tikrųjų įdėtas e, naudingas išdėlis tiems santykiams stabilizuoti. Dabar, kada aišku, kad Anwar Šarifas bus premjeras, jis iš tikrųjų pakvietė Indijos premjerą į savo inauguracijos iškilmes, ar jis atvyks, aš nežinau, bet tai yra geras signalas, kalbant apie padėtį e, Pakistane. E, e, Taip pat e, prižadėta parama e, atitraukiant, e, atitraukiant pajėgas iš Afganistano, jeigu taip iš tikrųjų būtų, tai palengvintų mums šituos veiksmus atlikti. Ponas Hauitis. E, matau, kad nebeliko laiko. Aš, e, ponas Tanukai, negirdėjau nieko e, apie religinės mažumas, krikščionių mažumą. Nors šerifas prieš rinkimus E, Indijos žurnalistams sakė, kad susilaukė kritikos iš savo partijos atstovų, bet vis tiek e, yra nusiteikęs gerinti santykius su Indija. Dėl Pakistano talibano. Tai iš tikrųjų yra tam tikrų postumių. Anksčiau e, jie, talibano atstovai šalyje, būdavo vaizduojami vien tik tai kaip E, nusikalteliškos grupuotės, bet dabar atsiranda vis daugiau e, ženklų, kad tarp e, Pakistano talibano ir Afganistano talibano sąsajos stiprėja, bet tuo pat metu iš Pakistano politikų lūpų girdima pažadų, kad bus ieškoma politinio sprendimo. Yes, Dear colleagues, ladies and gentlemen, let's open. Kolegos ir ponios ir ponai, dabar pradėkime devintojo mūsų darbo tvarkės punkto aptarimą. Džiaugiuosi galėdama šiandien pasveikinti draugę su kolega Kukanu pona Įvica Dačičių, Serbijos Respublikos ministrą pirmininką ir vidaus reikalų ministrą. ponė premjerė, nuo e, diskusijų pereitą sausį su jūsų pavaduotoju įvyko nemažai pokyčių. E, parengtos rekomendacijos dėl įgyvendinimo plano. Mes linkime Jums geriausios sėkmės, pasinaudojant sukauptų teigiamų pagreičių. E, Mes norėtume, kad e, Serbija užimtų nupelnytą e, vietą Europos e, Sąjungoje. Tai yra labai svarbu, lygiai taip pat kaip svarbu užtikrinti įstatymo viršenybę, kovoti su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, užtikrinti pagrindinių laisvių apsaugą. Tai sudaro pagrindą deryboms. Mes esam tikri, kad e, bus padaryta pažanga, kurie atitiks mūsų lūkesčius, e, jūsų pozicija, jūsų pasiekimai, e, manau, leidžia mums teikti, kad esame teisingame kelyje. Mes žinome, kad yra emocinių, politinių, istorinių, kultūrinių sunkių klausimų E, klausimų, kurie e, labai rūpi jūsų tautai, bet tikimės, kad galima juos e, išspręsti taikiai ir mes visi susi, su susidomėjimu norime išklausyti jūsų paaiškinimų. Pone premjerė, žodis jums. Poštovani gospodine Brok, poštovane dame. Ponas Brokai, ponės ir ponai, Europos parlamento nariai. Labai dėkoju Jums, kad pakvietėte mane pasisakyti Europos parlamento užsienio reikalų komitete. E, pačioj pradžioj norėčiau e, pasakyti, e, kaip mes patenkinti esame Europos parlamento nesena rezoliucija priimta balandžio 18 dieną dėl Serbijos. Joje atsispindi dabartinė padėtis, e, kalbant apie Serbijos integraciją. Iš tikrųjų, tai buvo geras stimulas Serbijai žengiant Europos link. Pastaruoju metu Serbija ėmėsi svarbių žingsnių, užtikrinant savo europinę ateitį. E, pereitų metų mm, e, Europos vadovų išvados e, buvo suvoktas serijoje, Serbijoje labai rimtai, nes dėrybų pradžia mums yra dabar tikroviškas ir pasiekiamas tikslas. Mes taip pat politinių lygmenių pasiekėme sustarimus su Priština, tarpininkaujant poniai Katrin e, Ashton, e, vyriausiai įgaliotiniai. Mes e, sugebėjome įvardinti tvarius ilgalaikius sprendimus, kurie atitiktų abiejų šalių interesus. Būtent balandžio 19 Serbija pasiekė sustarimą su Priština dėl serbų padėties Kosove. Tai buvo istorinis žingsnis. Um, sprendžiant e, serbų padėties problemas toje teritorijoje. Nors Serbija nepripažįsta Kosovo nepriklausomybės, bet e, e, žino, kokia yra tikrovė vietoje ir nori spręsti ir serbų, ir albanų e, kasdienio gyvenimo problemas. Buvo sutarti, kad e, Kosove bus e, e, sukurta Serbijos savivaldos e, bendruomenė, remiantis e, Europos mažmų teisų hartiją, e, dokumentais, kurie reglamentuoja savivaldą. Serbų institucijos Kosove bus prižiūrimas Prištinos, bet bus numatytos ir prievolės, ir įsipareigojimai dėl autonomijos e, tiek kalbant apie įsisteigimą, tiek apie finansavimą. Noriu pasakyti, kad tai nereiškia, kad tai nereiškia Sepska Respublikos įkūrimo, nes e, dėl to e, daugelį valstybių narių buvo tam tikro būkštavimo. Manau, kad tas susitarimas yra labai svarbus naujam Serbijos ir Kosovo santykių etapui ir užtikrins e, saugumą ir saugą visoms bendruomenėms ir pasitarnaus e, pagrindų ekonominiam ir socialiniam vystimuisi ateityje. E, kitas žingsnis yra susitarti dėl dėrybų pradžios, bet po sustarimo su Prišina dar svarbiau yra įgyvendinti tai, dėl ko susitarta. Čia mums problemams vietos e, nėra. E, per pastarąsias dienas Serbija priėmė savo įgyvendimo planą ir e, galiu Jums prižadėti, kad mes darysime viską, kad pilnai jį įgyvendintume ir tuo būdu pašalinsime paskutinės kliūtis e, tam sprendimui, kuris turėtų būti priimtas vadovų taryboje. Kalbant apie reformas, e, tai e, Serbijoje įgyvendinama teismų reformos strategija e, yra planas dėl teismų akademijos funkcionavimo. Tas planas numato veiksmus penkerius metus į ateitį. Teismų sistema turi užtikrinti įstatymo viršenybę ir teisingumą. Vyriausybės veiksmai kovojant su korupcija irgi vertintini teigiamai. Tai pripažįstama ir Europos komisijos, ir Europos parlamento ataskaitose. Naujosios strategijos ir veiksmų plano prieimimas e, kovos su korupcijos e, srityje e, yra pakeliui, ten numatyta nulinė tolerancija korupcijai ir teismo viršenybė. E, numatoma, kad e, ir policijos, ir e, prokuratūros santykiai turi būti perkelti į naujesnį lygį, aukštesnį lygį, pakeisti atitinkamos įstatymų nuostatos. Pakeliui yra E, baudžiamojo kodekso pataisos e, šių metų antrame ketvirtyje taip pat bus priimtas įstatymas e, dėl kovos su diskriminavimu, kuris užtikrins pažeidžiamų socialinių grupių tinkamą apsaugą. Mes susidurime su problemomis dėl uh, apgaulingų prašymų e, dėl prieglopščio suteikimo. Turime pasakyti, kad e, tokių e, prašymų dabar sumažėjo. Vyriausybė daro viską, kad šią problemų, problemą išspręstų iki galo, pasinaudodama europiniais standartais mm, kai dėl e, žmogaus teisų ir mažumų teisų, tai vyriausybė dirba labai aktyviai, rengdama naują strategiją ir veiksmų planą dėl kovos su diskriminavimu. E, jame bus susitelkta ties socialinėmis grupėmis ir mažumomis, kurios dažniausiai tampa diskriminavimo aukomis. Tie dokumentai taip pat e, spręs e, problemas susijusias su LGBT interesais ir užtikrins e, diskriminavimo panaikinimą. Kalbant apie mažumas, taip pat pasiekta pažangos veikia nacionalinių mažumų taryba, išspręsta visa virtinė problemų, ir yra teikiama iniciatyva atnaujinti e, Respublikinės e, mažumų tarybos veiklą. Dabar keltą žodžių apie ekonominę situaciją ir apie ekonomikos sektorių. E, jūs žinote, kad ES ir pasaulio ekonominė krizė taip pat paveikė ir Serbija. Nedarbas yra didžiausia problema, jo lygis e, viršijo 25 procentus, darbo užmokestis ir pensijos yra labai žemos, e, piliečių gyvenimo, pragyvenimo lygis labai sumažėjo. Nors yra ir teigiamų ženklų, kad Serbija išeidinėja iš krizės, kasdieniam gyvenime tai dar nelabai jaučiasi. Esu įsitikinęs, kad e, Serbijos e, narystės ES perspektyva e, prisidės prie krizės įveikimo. Švietimo sistemos tobulinimai, atitinkamų teisės aktų prieimimai, susitarimai su valstybėmis narėmis turėtų prisidėti prie viso šito. Serbijos Respublikos nacionalinė asamblėja e, yra įsitraukusi į tarparlamentinį dialogą, bendradarbiauja su pietryčių Europos šalimis. Ir su e, Europos parlamento užsienio reikalų komitetu. Mes tikimės, kad e, artimiausiai ateityje šie santykiai e, pakils į aukštesnį lygį, nes jūsų parama e, Serbijos europinė integracija yra labai svarbi. Ponės ir ponai, parlamento nariai, baigiant, leiskite man paminėti temą, kuri lygiai taip pat svarbi kaip ekonominė plėtra. Aš kalbu apie ES plėtros politiką. E, kaip šalies, e, kuri prekiauja e, daugiausia su ES valstybėmis, maždaug du trešdėliai mūsų prekybos yra būtent su ES premjeras. Aš noriu pasakyti, kad mes norėtume, kad plėtra artimiausioje ateityje nesulėtėtų. Ne Iš tikrųjų, ES susiduria dabar su problemomis, bet plėtros politika ES pasiteisino kaip pati sėkmingiausia ES e, bendroji politika per visą jos istoriją. E, tai ES egzistavimo kaip didžiausio taikos projekto e, Europoje centrinė, centrinė dalis, centrinis elementas. Mes norėtume, kad narystės kriterijai, kurie ir labai gerai žinome, turėtų būti taikomi ir mūsų atveju. E, Serbija supranta, kad reikia atlikti nemažai darbų, e, Ir e, taip pat e, suvokiame, kad Serbijos integracija yra e, svarbi taip pat ir viso regiono integracijai. Tikimės, kad ES pripažins tai ir Serbija priartės prie ES ir kad, bus, kad ES bus pasirengusi priimti mus kaip narius. Noriu padėkoti daugumai e, Europos parlamento narių e, tai, e, už paramą mums ir taip pat už sprendimą dėl kultūros sostinės 2020 metais. Belgradas išrinktas būti kultūros sostinė. Mūsų šalis e, ilgus metus e, svyravo tarp e, pasirinkimo tarp vakarų ir rytų. Romos imperatorius Konstantinas prieš 17 amžių priėmė e, sprendimą e, dėl krikščionybės legalizavimo Europoje. Tai yra susiję ir su šių laikų realijomis. Dėkuoju Jums už dėmesį ir, e, ponė pirmininkė, būsiu pasiruošęs atsakyti į klausimus, jeigu Jūs tokių turėtumėte. Turite suvokti, kad Serbija prarado nemažai laiko. Uh, Serbijos BVP e, sudaro tik tai 68 procentus nuo to, koks jis buvo 1989 metais. E, Serbijai e, netinka maži žingsneliai į priekį. Serbijai reikia didelių žingsnių. Tačiau visi didieji žingsniai Didžiosios kelionės, tokios kaip kad kelionė į ES, turi prasidėti nuo pirmo žingsnio, kuris yra pats sunkiausias. Mes manome, kad tokį pirmą žingsnį jau esame žengę, esame atsakingai nusiteikę įgyvendinti viską, ką mes esame sutarę savo dialoge su Prišina ir mūsų pasiryžime siekti narystės. Dėkui. Ačiū žodis panui Kukan. Much, Chairman, uh... Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Labai šiltai sveikinu ministrą pirmininką Dačit labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į Europos parlamentą, į šį komitetą. Mm, žinau, šią šalį, šį regioną, taigi mm, puikiai suvokiu e, tai, kad norint įgyveninti tuos pokyčius, kuriuos jūs pradėjote, reikia labai tvirto, tvirtos asmenės ir politinės drąsos. Todėl mane labai padrasina pasiekti rezultatai. Tai yra tai, ko pasiekė naujoji Serbijos vyriausybė. Atsimenu, kad mm, tais laikais programa, pagal kurią buvo sudaryta koalicinė vyriausybė, pasakė, kad jūs norite eiti Europos keliu. Tad tikrai padrasina tai, jog kol kas iki šiol jūs laikėtės to, ką pasakėte ir tikrai yra daug tvirtų faktų tai rodančių, liudijančių. Ir tai yra labai svarbu. Kadangi jūs jau tiek toli nužengėte šiuo keliu, aš noriu jūs paskatinti žengti ir toliau tuo keliu. Aš puikiai suprantu, kaip sunku yra tai daryti, bet aš manau, kad tikrai jūs uh, turite visų mūsų palaikymą. Taip pat norėčiau išreikšti Pietričio Europos delegacijos vardu padėką už tai, kad jūs asmeniškai pats mūsų vizito Belgrade metu um, skirite mums ne penkias minutės, o dvi valandas. Tikrai pasirūpinote, kad galėtumėt su mumis diskutuoti, o diskusijos buvo nepaprastai um, džiugios ir tikrai dar kartą norėsime ir vėl su jumis susitikti. Istorinis Serbijos pasikeitimas, tai, kad ji tvirtai laikosi Europos, aišku, yra milžiniška užduotis. Bet jūs mums parodėte, kad esate apsisprendę tai daryti ir kad jūs žengėte tuo keliu. Taigi, jūs turite visišką mūsų palaikymą. Ministrė pirmininkė, aš e, nenoriu toliau tęsti pasisakymą, tiesiog noriu padėkoti Jums už tai, ką Jūs pasakėte, viskas labai suprantama. Aš noriu tik užduoti vieną klausimą, nes gal gerai būtų mm, suteikti Jums progą išsakyti, kaip Jūs mastote vienu klausimu, kuris uh, na, visai bereikalo kelia susirūpinimą e, parlamente, Europos parlamente. Tai yra mm, Serbija ir Rusija. Kai kas iš kolegų galvoja, kad prorusiški elementai jūsų politikoje yra pernelyg stiprus. Yra išsakoma ir kritiškų pastabų Norint palaikyti gerus santykius su, su Rusija, e, noras palaikyti gerus santykius su Rusija nėra blogas. Visi nori palaikyti gerus santykius su Rusija, ES taip pat. Tačiau jūsų atveju kyla tam tikrų abejonių. Uh, Kadangi, aišku, istoriškai, natūraliai Serbija turi tam tikrų ryšių su Rusija, turi gerų santykių ir taip toliau. Tad aš noriu tiesiog paprašyti jūsų, paaiškinti jūsų filosofinį matymą šių klausimų, e, jūsų nuomonę. Tiesiog, kad būtų galima taip preventyviai veikti ir, ir nesuteikti peno tokioms spekulacijoms, to, to, tokiems pareiškimams šio klausimu. Ačiū kolegos, turiu labai ilgą sąrašą pavardžių tų, kas nori pasakyti. Į kiekvienam kalbėtojui suteiksiu tik dvi minutės. Prašom neviršyti šio laiko. Paskačin. Dėkoju pirmininkė. Posetu u Europskom parlamentu prije svega kao ohrabrenje uloge Narodne Noriu pasveikinti ministrą pirmininką parlamente. Jūsų vizitas tikrai mm, mus padrasnančiai nuteikia dėl jūsų valstybės ateities, integracijos ir aš manau, kad mm, jūsų pasisakymas yra dar vienas tokio padrasnimo šaltinis. E, tai rodo, kaip per rekordiškai trumpą laiką buvo galima tiek daug padaryti, paskatinant um, jūsų šalies uh, pažangą, užsitikrinant taip pat ir, ir um, dėrybų datą. Ir tikrai labai uh, džiugu yra tokie pasikimai, kurie rodo, kad tikrai Serbija nusipelno tokios padėties, tokios ir mes ypač vertiname mm, Serbijos vaidmenį, parodant pavyzdį, kuriuo gali pasiekti, pavyzdžiui, Makedonija, Bosnija, Hercegovina. E, kad Serbija ne kažkur padangėse yra, kad ji yra tikrai valstybė tvirtai stovinti ant žemės, e, siekianti europietiškos krypties ir dedanti pastangas, kurias tikrai galime tik pasveikinti Manau, kad tikrai jūsų valstybės pavyzdį galima analizuoti ir juos sekti Europoje ir kitur pasaulyje. Tai aš dabar norėčiau užduoti kelis klausimus. Visų pirma, dėl įgyvendinimo. Ką jūs ketinate nacionalinėme parlamente patvirtinti? Uh, Pavyzdžiui, dėl telekomunikacijų norėčiau paklausti dėl energetikos, kadangi terminas yra birželio 15 diena, ką jūs esate suderinę padaryti iki tos datos. Ir galiausiai uh, jūsų žiniaslaidoj yra kalbama apie jūsų vyriausybės um, atkūrimą. Tai ką jūs norite padaryti, apie kokį atkūrimą eina kalba? Ačiū pirmininkė. Ministrė pirmininkė, noriu pasveikinti Jūs Europos, atvykus į Europos parlamento užsienio reikalų komitetą. Tai yra tikrai uh, istorinis momentas, kad pasirašytas sutarimas su Kosovo ir um, tikrai tokiu būdu visus tuos neteisingumus praeities galima ištaisyti, galima pradėti gydyti praeitie žaizdas ir, ir tik tokiu būdu um, yra žengiama Europinės integracijos keliu. Ministrė pirmininkė. Aš norėčiau jūsų mm, besilankančio Europos parlamente pasitarauti štai ko. Mes visi suprantame, kad mm, žiniaslaidai, akademiniam pasauliui. Labai svarbu prieiga prie buvusios Jugoslavijos komunistinės sistemos archyvų. Tai yra labai svarbu visai visuomeniai, kad tie archyvai būtų prieinami uh, dabartinėms nepriklausomoms respublikoms, kurios anksčiau buvo Jugoslavijos dalis. Aš suprantu, kad čia yra labai jautrus klausimas, yra pasipriešinimas ne vien tik tai iš Serbijos pusės ir um, dėl to, kad eina kalba apie agentų sistemą, kur ir iš mm, bažnyčios politinių sluoksnių prisijungusių buvo ir um, vis tik tai, ar turite kokią kažkokią konkrečią viziją, ką reikėtų daryti tuo klausimu, ar jūs um, būtumėt nusiteikęs priešiškai archyvo atverimo klausimu? Um, rytų Um, vidurio Europos valstybės yra um, daug kas žengusios tuo ženkliu, ž, keliu ir labai sėkmingai yra tą padariusios. Daug sėkmingesnis yra jų variantas, jų situacija daug geresnė nei tų, kurios pasirinko vis tik tai išlaikyti konfidencialumą. O bendrai aš noriu pasveikinti Serbijos pažangą Europinės integracijos keliu ir tikrai labai džiaugiamės jūsų vizitu. Western Balkans Working Group. Raučiak, Vakarų Balkanų darbo grupės pirmininkas, prašom. Dobrodošli, welcome. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ministrą pirmininką atvykus į AFET komitetą. Visų pirma, norėčiau pasveikinti jūs už jūsų drąsą, nes e, žinau, kad sunku kalbėti apie tokius emociškai e, sunkius dalykus, kurie yra susijęs su Kosovu. Taigi aš norėčiau pasveikinti Jūs dėl pasirašyto susitarimo su Kosovu, su Prištyne. Jūs sakėte, kad yra parengtas e, susitarimo gyvenimo planas ir mes visi sutarėme, kad tai yra sveikintinas e, žingsnis. Socialistų demokratų frakcija vertina įgyveninamas reformas. Jūs minėjote reforma susijusia su teisminė sistema, su teisės viršenybė, su mažumomis ir taip toliau. Manau, kad jūs einate tinkamu keliu ir dėl to e, jūs turėtumėt būti apdovanotas. Kitaip tariant, ES valstybės narės dabar turi laikyti savo įsipareigojimų ir jau kito vadovų tarybos sustikimo metu turėtų būti priimtas sprendimas dėl dėrybų su Serbija datos, dėrybų pradžios datos. Aš laikausi nuomonės, kad mes turėtumėm orientuotis į 2020 metus, kai kalbame apie ES plėtrą. Ir Mm. Serbija yra labai svarbus e, strateginis vakarų Balkanų šalių partneris. Taigi dabar norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Jūs kalbate apie ekonomiką. Žinome, kokia yra sudėtinga ekonominė situacija nedarbo lygis siekia 20 procentų, tarp jaunimo nedarbas yra didelis. Todėl reikalinga e, įgyvendinti didelius infrastruktūros projektus. Pavyzdžiui, reikėtų tiesti e, autostradas, e, greitųjų geležinkelių linijas, ir sujungti e, Belgradą su kitomis šalimis, pavyzdžiui, e, sujungti Serbiją su Graikija. Tokie projektai tikrai galėtų prisidėti prie ekonominės plėtros. Taigi norėčiau sužinoti, koks būtų jūsų vertinimas šiuo atžvilgiu. Ačiū. Pane Brantner. Norėčiau pasveikinti ministrą pirmininką atvykusį į Europos parlamentą. norėčiau pasveikinti Jūs už Jūsų ilgalaikę viziją, už Jūsų drąsą. drąsą. Džiugu, kad na, e, Jūs turite e, tokią ilgalaikę europinę viziją ir su tuo norėtumėm Jūs pasveikinti. Be abejo, mes norėtumėm, kad Jūs e, eitumėte ir toliau pramintų keliu. Norėčiau užduoti keletą klausimų ir pateikti komentaro. Visų pirma, dėl Šiaurės e, Kosovo serbų, e, kai bus įtraukti jie į visus procesus. Aš manau, kad e, na, galima turėti labai puikių idėjų, tačiau labai svarbu, kaip tos idėjos bus įgyvendintos, įtraukiant kuo platesnę visuomenę. Dabar antras klausimas. Norėčiau pakalbėti apie e, Kosovo policijos pajėgas. E, tai yra, kaip bus, pavyzdžiui, atliekama atranka asmenų, kurie e, prašo dirbti policijos e, pajėgose, kaip bus e, atliekama tokių asmenų atranka. Toliau dar vienas klausimas. Jūs kalbėjote apie ekonominę Serbijos situaciją, sakėte, kad matote šviesą tunelio gale. Bet aš laikausi nuomonės, kad jūsų ekonominė situacija vis dar labai prasta. E, mes e, žinome, kokius yra ataskaitos apie Serbiją ir tose ataskaitose yra prašoma daugiau veiksmų iš Serbijos pusės. Manau, kad e, į tokius reikalavimus reikia rimtai atsižvelgti. Mes, aišku, Vokietijoje mm, stengsimės, kad mm, Serbija taptų ES nare ir mm, mes norime, kad prie ES prisijungtų ne tik tai Kroatija, tačiau ir kitos šalis, ponas Tanokas. Pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti Jūs e, e, šiame komitete, ECR frakcijos vardu, norėčiau pasveikinti Prištinos ir Belgrado susitarimą. Ir aš tikiuosi, kad e, na, situacija Kosove ir Serbijoje taps stabili. Norėčiau užduoti štai kokį klausimą. E, jūsų vyriausybės nariai e, buvo nušvilpti tautos e, dėl kai kurių pasiūlymų, dėl Prištinos ir Belgrado sustarimo pasiekimo. Taigi, kaip jūs ketinate elgtis tų žmonių atžvilgiu? Taip pat buvo sakoma, kad iš esmės tas Prištinos ir Belgrado sustarimas buvo pasiektas Briuselėje, neįtraukiant Kosovo serbų. Taigi, ką, mano, ką jūs manote apie tuos žmonės, kodėl jie nebuvo įtraukti į visą tą procesą. E, jeigu aš teisingai supratau jūs, jūs sakėte, kad e, e, serbų bendruomenė turės būti įtraukta į Kosovo ir Prištino sustarimo įgyvendinimo veiksmus. Aš esu parengęs pranešimą dėl Jotkalnyjos. Uh, E, Juotkalnyje e, siekia aktyviai narystės ES, taigi norėčiau sužinoti, kad galbūt e, Serbija galėtų pasivyti Juotkalnyje ir įstoti ES tuo pat metu. Taip pat norėčiau sužinoti, ką Jūs manote, manote apie Makedoniją, kuri šiuo metu negali vesti dėrybų, kaip bus įspręstas Makedonijos vardo klausimas. Kroatija prisijungs greitų laikų prie ES greitų laikų, tačiau ar dėl to ne netap sudėtingiau Serbijai e, prisijungti prie ES, atsižvelgiant į tai, kad prieš dešimtmetį Serbija ir Kroatija konfliktavo. Pone Cavela, ačiū. Mums tikrai labai malonu pasveikinti Jūs Europos parlamente ir mes linkime jums visokiojo posėkmės e, jūsų šalyje. Kai dėl dėrybų pradžios, tai, e, tai e, ženklins ilgo nestabilumo laikotarpio Serbijoje pabaigoje. Aš norėčiau sužinoti štai kokius dalykus. Kaimininė šalis. Kaip jos E, galėtų pasinaudoti tuo istoriniu momentu Serbijai. Dėkoju. Thank you. Mr. Bostinaru. Ponas Bostinaru. Pone premjerė, labai džiaugiuosi galėdamas Jūs pasveikinti čia ir pačioj pradžioj. Ir aš esu čia. E, noriu pasakyti, kad Serbijos draugams dabar bus daug lengviau organizuoti rengijos su Serbijos pareigūnais ir kalbėti apie jūsų europinę kelionę. Dabar pereisiu prie rumunų kalbos. Kompleksitatea enormă a situației. Taigi, dėkui Jums ir a, noriu pasakyti, kad a, Tik tie, kurie suvokia, kokia padėtis yra sudėtinga, gali suvokti smurto e, galimybę ir riziką. Iš tikrųjų, e, Serbijai ir prieštinai reikėjo daug drąsos e, žengiant tuos žingsnius. Ir turiu pasakyti, kad mes labai aukštai juos vertiname. E, Sveikiname visus, kurie prisijungė prie šio sustarimo, ar tai būtų daugumos ar mažumos partijos. Taip pat e, a, noriu padaryti pastabą dėl galimų papildomų sąlygų Serbijai taikytinų. E, Tam nėra jokių priežasčių. Aš manau, kad e, sutarsime dėl e, dėrybų pradžios datos, atsižvelgdami į Serbijos labai didelį vaidmenį regiono integracijai. Taigi, aukštai vertiname tai, ką pasiekė jūsų vyriausybė. Ponas Vagil. Pone premjerė, pone vicepremjerė, e, kalbėsiu sloveniškai e, ir visų pirma noriu pasveikinti Jūs e, su Jūsų vykdoma nauja politika, dėl kurios sutarėte su koalicijos partneriais. Tai šio laikinė moderni politika, ir ji kaip tik reprezentuoja šio laikinį modernų kelią. E, aš prisimenu, kai rengėme planą Kosovui ir e, labai džiaugiuosi, kad dabar, e, kai jūs sutarėte dėl naujų santykių su Kosovu, labai didelė to plano dalis yra įgyvendinta. Visai pelnytai Serbija dabar e, įgyjo naują politinę kryptį ir aš labai tikiuosi, kad ateis laikas, kai ji taps ES nare. Džiaugsiuosi tai matydamas. E, turiu jums du klausimus. Apie e, politinę veiklą susijusią su Vojvodinos autonomija. Ar tai yra jūsų vyriausybės politikos dalis, ar paliksite Vojvodiną kaip tam tikrą tos politikos avangardinę, avangardiniu elementu. E, dabar e, dėl e, Kosovo šiaurėje veikiančių keturių savivaldybių Ar tai yra, ar nėra tai suvokiama, kad e, tai nepatenka į e, jūsų susitarimo su Priština sistemą? Linkiu Jums ko geriausias kloties. Aš e, tikiuosi, kad e, Jūs laikysitės e, visų standartų, kurie reikalingi, kad galėtumėte įstoti į Europos Sąjungą. Pone Kopa. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, premjerė, mums e, malonu jūs matyti atvykusi pas mus kaip šešėlinė pranešėja iš socialistinės frakcijos. Aš e, noriu pasveikinti jūs už jūsų teigiamą vaidmenį sprendžiant Kosovo problemą, kaip kolegos jau minėjo, iš tikrųjų tai galėtų pasitarnauti pavyzdžių sprendžiant kitus regioninius konfliktus. Taigi e, e, dabar jau atėjo laikas e, greitai pradėti darybas tarp Serbijos ir ES. Mano politinė frakcija parems visas jūsų reformų pastangas. Žinome, kad dar lieka daug iššūkių daugelį sektorių, kurie iškyla Serbijos vyriausybėje, bet mes Europos parlamente ir esame jūsų pusėje. E, kolegos klausė apie jūsų santykius su įvairiomis šalimis. Aš e, noriu paklausti apie Serbijos ir e, labai svarbios regionui valstybės Turkijos santykius. Kokia yra jūsų pozicija tų santykių atžvilgių? Prieš paskutinę pasakys ponia Lunačiak. Dėkoju pirmininkė ir vėlgi e, žaliųjų <clears throat> frakcijos vardu noriu e, pasveikinti poną <clears throat> Dačičių atvykusi į mūsų komitetą. Kalbant apie Kosovą, taip pat e, noriu įvertinti, aukštai įvertinti tai, ką jūsų vyriausybė ir jūs nuveikėte nuo pereitų metų, kai buvote pas mus apsilankęs kaip ir kolega Kukanas, e, tikrai noriu padėkoti už jūsų asmenį, asmeninę politinę drąsą. E, pradedant tą maratoną, kurį pereitais metais pradėjote, dabar jau liko gal tik tai keletas kilometrų, du ar trys, kol e, jūs iš tikrųjų tą distanciją, kurią pradėjote pereitais metais, užbaigsite. Aš noriu padrasinti jūs pabaigti uh, tą maratoną ir kad tas susitarimas tarp Serbijos ir Kosovo iš tikrųjų būtų įgyvendintas, kad prasidėtų darybos dėl narystės ir kad a, bus sudarytas pilna vertis a, a, asociacijos susitarimas. A, mes žinome, kad a, e, Pietričio Europos bendradarbiavimo procese konferenso rėmose įvyks e, aukščiausio lygio susitikimas. E, tai įvyks e, šį savaitgalį, nors ICC ir išsiuntusi pranešimus ir Kosovo prezidentui jų dalyvavimui iškyla tam tikrų kliučių, tame tarpe iš pono Nikoličiaus pusės. Taip pat žinome, kad E, ir jūsų e, ambasados ne visai e, teigiamai žiūri į Kosovo dalyvių dalyvavimą renginiuose. Noriu paklausti, ką jūs ketinate padaryti, kad visos Serbijos valdžios institucijos elgtųsi pagal tą liniją, kokią jūs esate pasiekę vyriausybės lygmenių. Uh, E, tokiu būdu mes visiškai jūs pilnai paremtume. Sudėksiu žodį ponui Pierui Mireliui iš plėtros generalinio direktorato. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, dėkoju už galimybę išreikšti mūsų aukštą įvertinimą, kai kalbame apie Serbijos istorinį žingsnį. Dėkoju Jums asmeniškai, ponė premjerė už jūsų viziją, kurią pademonstravote per pastarąjį mėnesį aukšto lygio dialoge su Kosovu, e, kuriam tarpininkavo ponė Ašton. Kalba apie viziją, kurią, e, kaip jūs pats sakėte, jūs e, suformulavote kaip taikos projektą. Jūsų aktyvus dalyvavimas dialoge ir drąsų žingsniai, kurių ėmėtės, e, savo šalyje yra labai svarbus elementas ir iš tikrųjų juos būtina pagirti. Jie taip pat atnešė ir komisijos teigiamą rekomendaciją dėl stojimo dėrybų. Žinoma, mes tikimės, kad e, e, veiksmų planas bus stabiliai įgyvendinamas, kaip ir kiti elementai, dėl kurių jau susitarta ir mes tikimės, kad bus e, neužilgo pasiektas sustarimas dėl energetikos ir telekomunikacijų. E, tie žingsniai e, Kosovo atžvilgių taip pat ir labai svarbus abiejų šalių piliečiams, bet tai taip pat svarbu ir regiono stabilumui ir pasitarnauja kaip teigiamas pavyzdys e, sprendžiant daugelį e, neišspręstų dvišalių problemų regione. E, komisaras Fiulė neseniai lankėsi Serbijoje, e, diskutavo apie reformas, kurias pradėjo jūsų vyriausybė. Ir mes tikimės, kad tos strategijos teismų, E, kovos su korupcija ir kovos su diskriminavimu srityje e, bus įgyvendintos e, laikantis mūsų rekomendacijų. Kaip beje tai pabrėžė ir šio komiteto pirmininkas ponas Brokas. Taip pat aš pritarčiau kai kurių Europos parlamento narių minčiai išsakytai šį rytą, kad uh, Birželio mėnesį e, Serbija turėtų būti pakviesta žengti kitą žingsnį integracijos linkme. Tai būtų taip pat ir pozityvus signalas visam regionui. Taigi e, labai daug klausimų, dabar žodis jums pabandyti atsakyti. Hvala vam puno, dame i gospodo poslanici. Ačiū, ponės ir ponai, gerbiami europarlamentarai. parlamentarai šie klausimai yra daug lengvesni nei tie, į kuriuos turėsiu atsakyti Serbijos parlamente, kadangi bus e, darbo tvarkė ekonominiai klausimai. Visų pirma, noriu padėkoti visiems pasisakiusiems. Noriu padėkoti už jūsų parodytą didžiulį susidomėjimą situaciją Serbijoje. Norėčiau padėkoti Jums ir už padrasinimo paramos žodžius, išsakytus dėl viso to, ką mes darome, dėl Jūsų iškeltų klausimų. Na, man atrodo, mm, kai kuriuos iš jų aš gal jau ir atsakiau, bet gal kai ką dar akcentuosiu dėl įgyvendinimo. Mes esame sutarę dėl įgyvendinimo plano kuriame yra nustatyti terminai ir veiksmai, kurių turi būti imtasi. Uh, Ir tame plane yra kelios dalis. Visų pirma, teisės aktų pakeitimas numatomas, tas yra labai svarbu, norint įgyvendinti susitarimą, kurį sudarė abi pusės. Mm, toliau, aišku, policijos, teismų klausimai, vietos rinkimai, rūdienį serbų bendruomenių funkcionavimas iki įvyks rinkimai. Darbo grupės turi per artimiausias dienas um, susitikti ir mes suprantame, kad gali būti didesnių ar mažų, mažesnių sunkumų, tačiau planas bus įgyvendinamas. greta to įgyvendinimo plano mes toliau vedame dėrybas dėl energetikos ir telekomunikacijų. Čia irgi yra terminai ir aišku, tie klausimai rūpė abim pusėm. Mes sieksime įdėti tikrai labai daug pastangų ir ryšto pasiekti sutarimą. Ir čia pozicija labai aiški. Mes nediskutuojame klausimų susijusių su valstybė, valstybė valstybingumo visas klausimas yra neutralus, o mm, tai, taigi neina kalba apie tai, Serbija pripažins, nepripažins Kosovo nepriklausomybę. Mes mm, sutarėme pagal 2011 rezoliuciją spręsti visus su Kosovu klausimus. Tai reiškia, kad reiks reformų, tam tikro mm, integravimo, transformavimo dabar esamų institucijų, kai kurių naujų institucijų kūrimo. Uh, būtent, kad būtų gyventas sutarimas. Be abejo, dėl mūsų interesų labai svarbu, kad Šiaurės Kosove ir kitur serbai aktyviai dalyvautų įgyvendinant susitarimą. Jis nebus įgyventas iki galo, jeigu jį gyvenins tik Belgradas. Todėl turime siekti politinio dialogo su jais. Ir ir aš pats, ir panas Vulčič, ministro pirmininko pavaduotojas, buvo nuvykęs į Kosovo, buvo sutikęs su serpais Šiaurės Kosove. Ir tikrai siekiame užtikrinti jų dalyvavimą kaip įmanoma platesnių mastų įgyvendinant sustarimą. Kaip žinote, įgyvenimo planas numato teismų, policijos transformacijas, integravimą į naujasias institucijas. E, visą tai atitinka dabartinės teisinės nuostatas ir visą tai turi būti padaryta iki metų pabaigos. Aišku, yra ir artimiausio laiko tarp užduočių, kurios turi būti E, įgyvendintos iki birželio 28 dienos, bet e, aišku, iki tos datos viso proceso užbaigti dar nepavyks, bet svarbiausia yra tai, kad visi turi aiškiai žinoti, kad čia eina kalba ne apie kažkokį tai melavimą ar, ar, ar laiko laimėjimą, o apie realų įgyvendinimą, aš noriu pabrėžti panas Ešton vaidmenį, aš noriu padėkoti jai už labai pozityvų vaidmenį suvaidintą dėrybose. E, Hillary Clinton, kad Našton atvyko į Belgradą ir prezidentas Nikolaš ir aš pats mm, sėdome prie dėrybų stalo, bet po to vyko spaudos konferencija ir tikrai uh, Mm, joms įspūdį padarė tai, kad spaudos, e, sutikime su spauda, aš pasakiau lygiai tą patį, ką ir tame sutikime, nes labai dažnai būna taip, kad politikai vienas dalykus pasako dėrybose, o paskui išėjęs spaudos konferenciją sako visai kitus dalykus. Taigi, aišku, kad mes galime lengvai kalbėtis tarpusavėje ir aiškiai jums pasakyti, ką galėsime padaryti, ko negalėsime padaryti. Mm, jūs kėlėte konkrečių klausimų, pavyzdžiui, dėl ko klausė dėl um, vyriausybės transformavimo. Ateis laiko, aišku, tai bus padaryta, tiesiog noriu pasakyti, kad Serbijai reikia politinio stabilumo uh, Ir tai, ar, reik, ar reikės kažkokio pertvarko, ar, reikės, ar, ar kažkurie žmonės liks ministrais ar ne, um, kol kas neaišku, bus, bus matyt. Uh, e, Panas Kavačiev kalbėjo apie archyvus, buvusios Jugoslavijos archyvus. Nesu toks ir ją, ja, esu 47 metų amžiaus ir Na, galvoju, gal manęs nėra Jugoslavijos archyvose, bet e, neturiu kokių tai prieštaravimų tam. E, manau, kad tai, kas nepakenkia šalių nacionaliniams interesams ar regiono interesams, man atrodo, nebus problemų susitariant e, dėl to klausimo. Dabar dėl mūsų santykių su kaiminėmis sostinėmis, aš visiškai sutinku su jumis, tai mums prioritetas, kad turėtumėm e, glaudžius ryšius su tomis sostinėmis. Kai kurios sostinės yra geografiškai arčiau mūsų, bet komunikavimo prasme gal jos netokios artimos, nes nėra vėlinių maršrutų, keliai netokie ir geros būklės. Todėl nepaprastai svarbu yra užbaigti 10-11 koridorius, mm, Jotkalnyjos pusę ir, ir, ir sujungtų mus su Rumunė Sarajevu. Neturime greitkelių, bet pirmiausia, tai kai mes su Tačičiu pasiūliau pastatyti greitkelį tarp Prieštinos ir Niš um, Serbijos pietuose, o iš ten jau galima vykti į Vengriją, Bulgariją. Čia eismas yra nepaprastai intensyvus, o kelias yra labai prastos būklės. Tai turiu pasakyti, kad tikrai susitarėme dėl labai sudėtingų klausimų su Tačiai ir su Ashton nesusitarėme dėl greitkelio, nes mes pasiūlėme kad jis būtų finansuojamas iš ES pinigų, bet kol kas dar negavome atsakymo. Kol kas nėra susitartas su ponia Aštanto klausimu. Aišku, negalim tikėtis e, tiesiog, kad tie pinigai nukris iš ES, tačiau tai yra tokios iniciatyvos, kurias mano e, koalicinė vyriausybė visiškai remia. Dabar dėl policijos darbuotojų integravimo į kitas struktūras. Man atrodo, čia yra visiškai aiškus principas taikomas, tai yra numatyta, mm, kad įstatymas dėl amnestijos e, turi būti patvirtintas, įstatymas e, dėl Nes tiems, kurie nepadarė kriminalinių nusikaltimų, turi būti gyventas, o tie, kas, aišku, buvo prisidėję prie nusikaltimų, negali dirbti e, nacional... E, valstybinėse institucijose, nes, aišku, ir Belgrado, ir Prištino pusėje aktualu kovoti su terorizmu. Ir um, mes kalbame tais klausimais, mes per, per šią savaitę toliau kalbėsime. Aišku, reikia suprasti, kad mes. Uh, Mm, turime ekonomikoje ir taupyti, bet ir užtikrinti investicijas, kad būtų mm, vystimasis, kitaip nieko nepasieksime. Vien taupydami nieko nepasieksime. Mm, reikia išlaidų būtinam administravimui, nes jeigu tik sumažinė atlyginimus ir pensijas, tai nieko nepasieksit, bet to reikia pasakyti, kad vidutinis atlyginimas yra 365 eurai Serbijoje. Pensijos gal tik pusė tos sumos sudaro. Tai tokiamis sąlygomis labai sunku pasakyti, na, mes apkarpysim dar labiau atlyginimus ir pensijas. Bet mes, aišku, puikiai suprantame, kad uh, reikia judėti link socialinio augimo. 2 procentai mūsų manimų negana, reikia siekti 5 procentų iki mūsų kadencijos pabaigos, mes norėtumėm, kad tai būtų kad e, turėtumėm tikrai matomą, apčiuopiamą ekonomikos atsigavimą. E, ko pasiekta Briuselėje, mūsų vyriausybė vieningai remia tos sprendimus, dauguma remia tuos sprendimus ir turiu pasakyti, kad mm, jie neparėmė susitarimo kaip patoko, bet jie parėmė mm, Serbijos žingsnius į priekį. Tai yra remiama ir ta prasme. Mm, Tie nacionalistiniai elementai neturėtų oh, kelti pavojo mūsų kelyje į pažangą, nes visa tai, ką mes darome, iš esmės yra labai gerai Serbijai, Serbijos mm, piliečiams. Tai politinė ironija yra ta, kad vienintelė partija mm, valdžioje, kuri priešinasi tam, yra Vaslav Koštūničio partija kuris laimėjo prieš Miloševičių rinkimuose, bet aišku, kiekvienos politinės partijos teisė yra laikytis savo politinės programos. Aš tiesiog noriu kreiptis į Jūs, Jūs turite politinės frakcijas parlamente. Mes norėtume paprašyti Jūsų įtraukti mūsų partijas, mūsų parlamentą, užtikrinti didesnį, glaudesnį bendarbiavimą, bendravimą, kad galėtumėm prisidėti prie bendrų vertybių išpažinimo. Ir, pavyzdžiui, mano partijai kyla problemų dėl socialistų, socialdemokratų frakcijos integravimo Aišku, tos problemos yra sėtinos su mūsų vidaus politikos problematika, nes yra kita grupė, kuri dabar nėra valdžioje, bet, na, nemanau, kad tokie dalykai yra geri. Socialistų partija Vučičių, social progresyvioji socialistų partija, kitos partijos, kurios yra valdžioje, turėtų dalyvauti vis, visoje politinėje organizacijoje, visa, visoje politinėje architektūroje, taip pat ir europinių lygmenių palaikyti ryšius su Europos parlamentu. Dabar dėl vaivodinos autonomijos mes tikrai neturime jokių kėtinimų riboti autonomiją, kuri yra apibriešta konstitucijos. Vienintelis dalykas vaivodina negali būti valstybė valstybėje. Visi sako, kad mm, Serbijos bendruomenė Kosove negali būti Republika Serbska, vadinama, taigi mes Serbijos sakome, kad gerai, tai Vojvodina tegul turi autonomiškumą, kuris užtikrina Vojvodinos autonomiškumą Serbijos valstybėje, ne prieš Serbijos valstybę. Taigi mes norime, kad būtų laikomasi konstitucijos. Dėl Ohrid susitikimo uh, turime mm, rasti aiškias taisyklės tokiams situacijoms. Serbija nėra prieš Kosovo dalyvavimą regioninėse struktūrose. Čia klausimas dėl to nekyla, klausimas kyla tik tai dėl to, kaip tai turėtų būti padaryta mm, laikantis iš sustarimo ir reikia rasti adekvačius būdus užtikrinti jų dalyvavimą, sudaryti jiems sąlygas dalyvauti. Ir čia aš galvoju, mm, reikia labai rimtai pažiūrėti į tokių renginių organizavimą, kad būtų galima užkirsti kelią tokioms problemoms, kad tokios problemos nepakenktų tokių susitikimų organizavimui, nesukliudytų jam. Tai aš manau, kad reikia priimti politinius sprendimus. Mm, Serbija. Serbijos vyriausybės sutariš bent dešimt kartų e, kalbėjosi Catherine Ashton dalyvaujant taip pat ir ta būtų nelogiška, jeigu uh, su Prištinos atstovais kalbėtumėm kitais lygmenimis, kitose formuose. Mes turėtumėm žiūrėti, apie kokius formus eina kalba, turėtumėm tą, tą klausimą išimti iš darbo atvarkės, kad tai nebūtų problema. Mums labai, um, mums labai rūpi regiono stabilumas, mes norime palaikyti glaudžius ryšius su visomis šalimis regione. Aš, pavyzdžiui, lankiausi Rumunijoje tik ką. Mes tikimės, kad tos problemos, kurios yra ten, bus išspręstos atvirai. Arba, pavyzdžiui, rytų Serbijoje su Vlahais rumunai, rumunai ir serbai yra didžiuliai draugai, bičiuliai, tačiau aną kartą netgi kai Vokietija uždegė žalę šviesą mums, Rumunija iškėlė klausimą dėl to, dėl šalies kandidatės statuso suteikimo mums. Aš manau, tokias problemas reikia spręsti. Dabar dėl Makedonijos bus dviejų vyriausybių sustikimas. Mes norime labai glaudžių ryšių su Bosnija Hercegovina taip pat, su Jotkalnie taip pat. Aš tikiuosi, kad mes tikrai prisivysime santykiuose su tomis e, valstybėmis. Aš manau, kad mes prisivysime tas šalis, kurios jau derasi dėl narystės ir jie, net jas pralenksime. Mes tikrai nelikime jam nieko blogo, bet mes savo linkime tikrai didelės sėkmės tame kelyje. Uh, tikrai mes neturim kažkokio neigiamo nusteikimo, pavyzdžiui, dėl Turkijos, nes Turkija tikrai yra labai didelė valstybė, kuri turi didžiulį poveikį visam regionui. Ir mes palaikome ryšius su Turkija, bet mes nepasisakome už tai, kad regionas turėtų būti paliktas kitų valiai, kitų poveikiui. Turkija, Rusija, jeigu. Aš noriu pasakyti, kad jeigu jūsų nėra tame regione, jeigu jūsų poveikio nejuntama tame regione, tai kažkas kitas užims tą vietą. E, Serbija turi na, santykius su Rusija tradicijas tai, ir Mm, aišku, dėl Serbijos interesų labai svarbu jai užsitikrinti, kad ji turėtų partnerių vakaruose taip pat. Čia jokių abejonių nekyla. Mes siekiame partnerystės ir todėl turime pasirašę sutarimą su Prancūzija ir Italija dėl strateginės partnerystės su Kinija, Rusija taip pat. Tikrai čia jokių klausimų nėra. Serbija nori ekonominių, politinių, kitokių santykių, aišku, be jokių karinių elementų, be jokių grėsmių regiono stabilumui priešingai. Daugelis Europos valstybių, aš manau, turi net geresnius ekonominius santykius su Rusija nei Serbija. Ir galiausiai Jūs paminėjote Turkiją. Taigi norėčiau pasakyti, kad mm, terminas Balkanai, kai kas sako, reiškia kažką kitką, bet iš tikrųjų tai yra kalno Bulgarijų pavadinimas. Bet iš tikrųjų tai yra Balkan, tai yra du turkiški žodžiai - kraujas ir medus, jų tokia reikšmė. Tai aš manau, turėtumėm dabar jau imtis medaus, o ne kraujo stiklinės, kaip kažkaž, kad, kažkada buvo Balkanuose. Aš manau, kad iš tikrųjų e, Serbijai kyla daug e, klausimų, daug e, dilemų, kurias reikia spręsti. Ir reikia pasakyti, kad iš mūsų nieko gero nebuvo tikimasi. Ir visa tai, ką mes padarėme, yra dideli pliusai. O dabar situacija yra labai nepalanki, kadangi mm, mūsų atžvilgių yra tiek daug didelių lūkesčių ir dabar mes tarsi, tarsi turime e, daugiau nei Dievas ką padaryti. Tai lūkesčiai iš tikrųjų ir, ir iš jūsų pusės, ir iš mūsų piliečių pusės, tai mūsų užduotis yra dabar labai sunki, nes turime dirbti įgyvendinami naują politiką naujame amžiuje. Ir Serbija turi visiškai naujoje situacijoje atsidurti dėl mūsų piliečių, dėl mūsų žmonių labo. Todėl labai prašysiu jūsų palaikymo, jūsų paramos kad būtų patvirtintas sprendimas pradėti dėrybą su mumis, nes tai būtų didžiulis padrasimas, didžiulė paskata mums toliau žengti tuo keliu tiek Serbijoje, tiek um, bendrai Balkanų situacijoje Serbijos padėtis pagerėtų. Ir aš tikrai labai kviečiu jūs atvykti į Serbiją, kada tik tai jūs pageidautumėt, labai lauksime jūsų. Esu tikras, kad nepamiršite ir um, neseno apsilankimo Serbijoje, nes tikrai labai stengiamės jūs sutikti svetingai. Thank you. Thank you, Mr. Dėkoju ministrui pirmininkui už kalbą. Jūs pateikėte mums gerų žinių, taip pat ir pakvietėte apsilankyti Serbijoje. Mes pasistengsime apsilankyti jūsų šalyje, kuo galima greičiau. Justin,